energetiką ir apie inovacijų, o ne kažkokius kitus galbūt šiuo požiūriu nuošal, e, e, nuošalinius klausimus. Pone tarybos pirmininkė, pone vicepirmininkė, dėkoju Jums. Šio diskusijos šio klausimu baigtos ir periname prie kito dabar prakės punkto. Toliau komisijos vicepirmininkės, ES vyriausios įgaliotinės užsienio ir saugumo politikos klausimais pareiškimas dėl padėties Vidužėme jūros regione, ypač Tunise ir Egipte. Madam Vice President, uh, High Representative. Pone vicepirmininkė, malonu Jūs pasveikinti Europos parlamente, žodis Jums. No. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, mes visi stebi, stebime pastarosius įvykius Tunise ir neseniai Egipte. Abiejų šalių žmonės reiškia teisėtą susirūpinimą ir siekius ir jie tikisi atitinkamo atsako iš savo šalių, bet taip pat ir šių partnerių, taip pat ir ES. Jų žinia yra labai aiški. E, politinės sistemos pasiekė e, tašką, kuriame būtini pokyčiai. Noriu išreikšti su savo sužavėjimą jų drąsa. Ir ypač tai, ką matome reportažuose iš Egipto, verčia mus raginti laikytis ramybės ir susikaupimo. Norėčiau jūs pirmą kalbėti apie Tunisą. Pokyčiai įvykę toje valstybėje buvo tikrai didi, dideli ir mm, atsirado demokratinio tolesnio vystimosi galimybė. Nežiūrint visų iššūkių, išvelgiame daugybę pozityvių pokyčių ir daromos pastangos e, atsiliepti žmonių lūkesčius laikinoji vyriausybė ėmėsi kai kurių svarbių žingsnių. Visų pirma, išlaisvino politinius kalinius, suteikė žodžio laisvę bei per, pradėjo ankstesnio ben, ankstesnės vyriausybės, benalį vyriausybės narių persekiojimą. Korupcijos ir valstybinių lėšų švaistimo komi, tyrimo komisija domisi pastaraisiais įvykiais, bei taip pat dirba politinių reformų komisija. Aš atsižvelgiau į e, pateiktą siūlymą dėl šio klausimo ir e, todėl buvo sutikta parama Tuniso įvairioms asociacijoms. Taika ir stabilumas yra ypač svarbus, kad Tunise įvyktų skaidus ir demokratiški rinkimai ir įvyktų reikalingi ekonominiai ir socialiniai pokyčiai. ES yra pasirengusi palaikyti tą šalį ir jos žmonės sunkiu persitvarkymo momentu ir mes iš karto sureagavome. Ne tam, kad primestumėm savo požiūrį, bet tam, kad pasiūlytumėm pagalbą ir dirbtume drauge. Praėjusią savaitę kalbėjau su naujuoju užsienio reikalų ministru ponu Junies po jo paskirimo ir šiandien buvome susitikę Briuselėje. Mes išsamei aptarėme kai kurios klausimus. Tai buvo pirmasis jo vizitas po paskirimo į postą. Ir iš tikrųjų ES geria, yra geriausia tuni, Tunise vykstančių pokyčių rėmėja. Jis paprašė ES paramos pasirengiant rinkimams ir taip pat užtikrinant rinkimų stebėjimą. Mes rengėmės išsiųsti ekspertų misiją į Tunisą, kuri vertins situaciją ir suteiks teisinę paramą. E, rinkimų metu, o praėjusią savaitę mūsų, e, vienas iš mūsų atstovų buvo Tunise ir ten, dirbo, ten kalbėjusi su vietiniais e, vadovais. Mes taip pat padidinome finansavimą bendradarbiavimui su pilietinė visuomenė, draugė su mūsų paramos programų perorientavimu. Sieksime padėti žmonėms tiesiogiai vien politika neužtikrins reikalingos socialinės ir ekonominės gerovės, o jos reikia visiems Tuniso žmonėms. Todėl draugės su, su Tunisu rengiamės peržiūrėti mūsų prioritetus ir atsižvelgti į naujai susidariusią padėtį ir pritaikyti savo sistemas prie jų socialinių poreikių. O šiandien ministras man pristatė jiems labiausiai rūpimų uh, dalykų aspektus ir taip pat savo planus. Uh, ir aš pareiškiau paramą visų pirma šiose sritise. E, rinkimų, taip pat valdymo ir, per, ir demokratiškų pokyčių visuomeniai ir NVO, taip pat parama įstatymo viršenybei ir teismų sistemai, kovai su korupcija, ekonominiam ir socialiniam vystimuisi bei parama ypač skurdiems Tuniso regionams ir Tuniso pietums. Uh, Taip pat kalbėjome apie priemonės skirtas mobilumui ir galimybę užsitikrinti geresnį prieimimą prie rinkos. Vyksta darbiniai, kon, palaikomi darbiniai kontaktai įvairiais lygmenimis. Rengiuosi vykti į Tunisą po savaitės. Tuniso valdžia paprašė išaldyti pono Benaly ir jo anturažo nuosavybę mes ėmėme žingsnių šią kryptimį. Mes e, paspartiname procedūras užsienio reikalų ministrų taryboje pirmadienį, patvirtiname sugriešintas priemonės ir išaldėme e, tų asmenų turtą, kurie yra, e, ku, ku, kuriems pradėtas tyrimas Tunise dėl turto išvaistimo. Kaip jau minėjau praėjusią savaitę, Mūsų vykdantis direktorius ponas Mingarela lankėsi regione, jis buvo susitikęs su laikinai vyriausybė, taip pat su naujai sukurtų komisijų atstovais bei pilietinės visuomenės atstovais. Norėčiau pasidžiaugti Europos parlamento iniciatyvą nusiųsti delegaciją į Tunisą. Manau, kad tai yra labai svarbu, kad Tuniso žmonės pajustų tvirtą ES ir ypač ES parlamento paramą tokiu svarbiu perėjimo prie demokratijos momentu. Turime sustiprinti visus žmogiškus kontaktus ir bandyti pasiekti pilietinę visuomenę, nevyriausybinės organizacijas, profesionalų asociacijas, skatinti mainus. Mums atsiveria galimybė sustiprinti partnerystę tarp Tuniso ir ES demokratijos stiprinimo bei ekonominių ir socialinių reformų pagrindų tikiuosi, kad galime e, dirbti remdamiesi abipusių pasitikėjimų ir pagarba, stab, siekiant stabilios, demokratiškos, klestinčios ateities Tunisui. Ir aš tikiuosi, kad įvyks laisvi ir demokratiški rinkimai ir bus sukurta nauja vyriausybė. Susitariau su užsienio reikalų ministru atnaujinti dėrybas dėl naujos sutarties sudarimo, kai tik tai bus patvirtinta nauja demokratiškai išrinkta vyriausybė. Galiausiai užsienio reikalų ministras papasakojo, kad šalyje atvyro susitaikymo atmosfera. Aš tikiuosi, kad tuo pagrindu ir toliau dirbsime su Tunisu ir eisime priekin siekdami laisvesnės, demokratiškesnės valstybės. Na, pirmininkėms leidus pakalbėsiu apie padėtį Egipte. Prieš savaitę Ten prasidėjo e, prezidento neturintis judėjimas, aiškiai kvėptas Tunise ir kitur įvykusių įvykių. Viskas, e, žmonės vieni iš kitų išgirdo apie tai, kas vyksta. Vyksta liaudės judėjimas, liaudės sukilimas visame Egipte. Tūkstančiai jaunų ir senų vyrų ir moterų išėjo į gatves ir reikalauja savo teisėtų socialinių ir ekonominių teisių. Uh, E, judėjimas paplito į Aleksandriją, Sueco regioną. Judėjimas vis stiprėja. Protestuotojai vieningai reikalauja, kad būtų pakeistas režimas ir būtų užtikrinta pagarba pagrindinėms teisėms. Taikus protestantai tampa agresyvesni, nes policijai tenka pasitelkti uh, vandens patrankas. Mes tikimės, kad nebus aukų. Kaip ir visi kiti nariai, aš apgailestauju dėl aukų, kur, dėl žmonių, kurie žuvo ir reiškiu užuojautą jų artimiesiems. Nemažas skaičius suimtųjų ir sužeistų taip pat kelia susirūpinimą. Visos šalis turi parodyti nuosaikumą pirmadienį e, užsienio reikalų taryboje tai svarstėme ir kreipėmės į Egipto valdžią, ragindami nedelsiant paleisti visus suimtus taikius demonstrantus. Žodžio laisvė ir susirinkimų laisvė yra pagrindinės visų teisės ir valstybė, valstybė tenka prievolė jas užtikrinti ir ginti. Numat, žiniasklaidai ir inter, pritaikyti apribojimai. Tai interneto apribojimas yra neprimtinas. Raginam, paraginame valdžią tuos uh, apribojimus atšaukti. Vals, na, valstybės masto demonstracijose žmonės nori, reiškia, m, sako, kad nori pasikeitimų. Svarbu, kad tie balsai būtų išgirsti dabar ir kad juos būtų reaguota priimant konkrečias ryštingas netidėliotinės priemonės. Atėjo permainų laikas, taikių visapusiškų permainų laikas. Valdžia privalo rimtai atsižvelgti į tai ir pradėti dialogą su politinėmis jėgomis. Svarbu, kad pilietinė visuomenė šiame dialoge vaidintų svarbiausią vaidmenį. Egipto valdžia turi eiti priekin sparčiai plataus sutarimo pagrindų ir vykdyti demokratiškas reformas ir sudaryti laisvų ir demokratiškų rinkimų galimybę. Mes pasiūlysime visokiojo paramą Egiptui, jam gyvendant, pa, gyvendant paramas ir tam, atsiprašau, permainas ir tampant demokratiškesniu ir pluralistiniu. O dabar reikia Pas, dabar reikia pasiūlyti reikalingą socia, paramą socialinėms, politinėms ir ekonominėms reformoms. Mes bendradarbiaujame e, akcentuodami žmogaus teisų paisimą ir įstatymo viršenybę kaip svarbiausius bendradarbiavimo dėmenys. Gerbiami nariai, pokyčiai man susijęs su galimybę žmonėms patiems spręsti savo likimus ir, ir kurti savo gyvenimą. E, Ir būtent to reikalauja žmonės tame regione. Europos Sąjunga siūlo tam regionui solidarumą ir paramą, kad jie galėtų įdėkti reikalingas reformą. Mes esame demokratiškų valstybių sąjunga. Taigi mes palaikysime pokėčių procesus kūrybingai ir ryštingai. Ačiū. Dėkoju, ponė vyriausiai galiotinė. Ir dabar PP frakcijos vardu pasisakys dvi minutės ponas Afranka. Dėkoju, ponė vicepirinkė, vyriausiai galiotinė, ponios ir ponai. Na, nepriklausomai nuo to, kaip situacija Egipte vystysis toliau, manome, kad tenka konstatuoti, kad reikia įvykius skirstyti į įvykius iki sukilimo Tunise ir į įvykius po jo. Na, mes tarsi buvome nepasirengę šiems įvykiams ir turime iš to pasimokyti. ES turi elgtis taip, kad ją labiau matytų, turime kalbėti vienu balsu ir čia užduotis tenka vyriausiai galiotiniai ir užsienio reikalų tarnybai. Taip pat turime pasimokyti iš to, kas įvyko. Nes prisiminkime, kaip elgiamės su režimais Bal Baltarusijoje, Kubijoje ar kažkur kitur. Aišku, jeigu yra daugiau gerovės visuomenė, tai tai reiškia, kad reikia didinti ir demokratijos pastangos. Tai yra Barcelonos procesas mė. Taip pat e, skirkime mūsų kaip sąjungos veiksmus į trumpalaikį ir ilgalaikį perspektyvą. Na ir ES privalo paremti šiuos žingsnius perinamojo laikotarpiu su šia šalyse. Nenuvilkime Egipto ir Tuniso žmonių. Ir, ponė pirmininkė, mūsų pareiga atkreipti dėmesį ir rizikas, kurios išplaukia iš šių procesų tam, kad galiausiai laimėtų demokratija. Vidutinio ilgumo perspektyvai ES svarbu e, strategiškai pamastyti, tam, kad nuspręstume, kaip toliau formuoti um, mūsų kaiminystės palikti, kad vakar apie tai išsamei kalbėjome užsienio reikalų komitete. Taip pat e, geriau padėti žmonėms išlaikyti laisvę, negu kad pasiduoti tironijos spaudimui. Dėkuoju dabar, ponas Severinas. Čia men Pone pirmininkė, pone vyriausiai galiotinė vicepirmininkė, dabartiniai įvykiai Tunise, Egipte, o taip pat kitose šio regiono šalise turėtų mums priminti, kad e, neįmanomas stabilumas be e, laisvės, tai yra tiesiog iliuzija, kuri nepagrista. Taip pat e, prisiminkime, kad socialiniai sukilimai, revoliucijas yra garantijos pokyčiams, bet tai nėra garantija, kad tie pokyčiai bus į gerąją pusę. Ir aš manau, kad turime pasisemti kvėpimo tam, kad lydėtume šios procesus procesus tam, kad šie pokyčiai vestų į gerą, o ne į blogą pusę. Na, manau, labai svarbu analizuoti padėtį Tunise ir Egipte, tačiau to nepakanka. Turime suvokti štai ką. Jeigu mes būtume dėję tinkamų pastangų praeitie tam, kad tokių, tokia situacija nebūtų siklošysi, tai dabar turime pagalvoti, ką turime daryti ateityje tam, kad panašių krizių neatsirastų. Na ir galiausiai dar turime pagalvoti, ką turime turime nuveikti tam, kad dabartinė krizė leistų užtikrinti stabilumą kri regione, kad būtų atsižvelgta į regiono žmonių lūkesčius ir kad neatsirastų kitokio pobūdžio nestabilumas ar kitokio pobūdžio totalitarinis nepriespauda. Mes čia turime pasirinkti proaktyvę preventinę poziciją. Na, aišku, mūsų signalai yra teisingai, kai mes tinkamai deriname žodžius reformos ir tvarka, stabilumas. Na ir iš tikrųjų, daugelis iš mūsų dabar e, tarsi pripažįstame, kad nepakankamai žiūrėjome į įvykių konkrečius aspektus, kad nepakankamai greitai, tinkamai sureagavome į pokyčius. Taigi mes turime didinti savo gebėjimus bendradarbiauti su visais teisėtais kandidatais, įskaitant ir musulmoniškas, islamiškas jėgas. Ir tikimės, kad komisijai ir tarybai pavyks suformuluoti ateitie tokią strategiją ir tikimės, kad ateitie gausime daugiau informacijos apie tai. Ačiū. Dėkuoju, panas Ferhofštitas. Pone pirmininkė, man atrodo, kad šiuo metu mes išgyvename, tai kas, ką išgyvena Tunisas ir Egiptas yra istorinės prasmės momentai, bet jo tuo pat metu yra ir tragiški, nes žinome, kad šimtai žmonių buvo sužeisti Ir tai mane verčia prisiminti štai, ką aš randu e, panašumų tarp to, kas vyksta čia Afrikoje, tarp to, kas vyko Europoje 1989 metais. Ir aš turiu pasakyti, kad tada aš buvau nustebęs ir nusivylęs tuo, kaip Europa bando daryti, kartuoti tas pačias klaidas, kurias padarė 1989 metais. Pirmininkė, neįtikėtina tai, kad mes, na, demokratiškas žemynas dar nesugebėjome išreikšti besąlygiškos savo paramos masėms žmonių išėjusių į gatves, kuriems nieko daugiau nereikia, tik mūsų paramos. Ir tai, kolegos, aš pasigendu To negirdėjau nei vakar, nei šiandien. E, vyriausiai galiotinė užsienio politikos klausimais to neišreiškia. Kodėl, ponė, ponė galiotinė, Europą sureagavo taip silpnai arba visiškai nesureagavo? Jūs sureagavote paskui Vokietija, Prancūzija, uh, padarė pareiškimus, tačiau e, nesutelktai, ne kartu, tarsi Europos nebūtų, o reikėjo vieno vienintelio pasisakymo. Tarsi kažkas iš išorės tai pasakė. Ponas Turkijos premjeras Erdoganas pasakė Mubarakui, kad jis privalo klausyti savo žmonių reikalavimų ir kad turi pasitraukti. Tai buvo vienintelė tinkama reakcija Europos mastu, kokios ir reikėjo. Aš manau, kad šiandien jūsų siunčiama žinia ypač svarbi tiems, kurie yra gatvėje, kurie klausosi ir galbūt jie ten išėję rizikuoja savo gyvybėmis. Man atrodo, kad buvo padarytos dvi klaidos, jas padarė Europa pastarosiomis dienomis. Visų pirma, nesuvokiama to istorinio momento kurį išgyvename reikšmė. Kitas dalykas - neteisinga situacijos analizė. Aišku, baiminamasi, kad e, na, nebūtų nusis, ta neteisinga žinia islamistiniam režimui. O aš nebijau, aš tikiu Tuniso ir Egipto žmonėmis. Būtent jie turi, jie nori demokratijos ir tai, kad jie, kad šiandien ir vakar visi drauge visų tautybių žmonės išėjo į gatvę, tai reiškia, kad jie tikrai nori tikros atviros demokratijos. Pateiksiu antrą pavyzdį. Neturėtume bijoti pasisakyti už demokratiją tose šalyse. Jūs trūklašizmas pavardė Muhamedas Azizi, kuris e, susideginęs pradėjo tas visas demonstracijas Tunise. Pone Ašton, ant jo karsto neplevesavo žalia islamo vėliavėlė, o raudona Tuniso vėliava. Tai nėra islamiškos revoliucijos, tai yra revoliucijos skirtos iškovoti laisvę. Tūkstančiai žmonių pasarąją savaitę susirenka kairę. Tas pats yra, da, gali ištikti Jemene, Sirijoje, Alžyre. Pone Ašton, noriu, kad pakeistumėte ES poziciją. Norėčiau išgirsti, kad jūs čia pasakytumėte labai aiškiai, kad ES visų šimtų procentų remia Egipto žmonės ir jų reikalavimus. Norime, kad ponas Mubarakas klausytų, ką jam sako žmonės ir kad jis e, šaliai gražintų demokratiją. Norėčiau tai išgirsti iš jūsų šioje diskusijoje. Labai ačiū žaliųjų vardoną ponas Konbenditas. 3,5 minutės. Ačiū pirmininkė. Pone Ašton, e, jūsų, jūs prašote ramybės. Reikia vadinti daiktus tikraisiais vardais. Būtent Mubarako kareiviai E, sukėlė, sukūrė tą teroro atmosferą, ne demonstrantai. Reikia reikalauti, kad Mubarakas sustabdytų antpolius prieš demonstratus, nes jis tai daro dėl to, kad jis po to galėtų pasakyti, kad jis gražins ramybę. Nereikia dabar sakyti visiems, kad nusiramintų, reikia Mubarakui pasakyti, kad, kad geriausias būdas viską nuraminti E, kairę, tai yra pasakyti Mubarakui, kad išsineždintų. Tada grįž ramybė. Be to, matėme, kad žmonės su peiliais, tai buvo Mubarako polici, policija. Jie šįryt pasirodė ir e, sukėlė samišį. Reikia tai pasakyti aiškiai, reikia neužsimerkti prieš visą tai. Šiandien jūs pasakėte labai kažką tai išskirtinio. Šiandien jūs viską suprantate, atrodo, kas įvyko Tunise prieš tris savaitės. Tačiau čia prieš tris savaitės su liberalais ėmėmės iniciatyvos ir prašėme jūsų sustabdyti dėrybas su Tunisu e, dėl diktatūros. Jūs sakėte, kad negalite to padaryti. O dabar pasirodo, jau tai galima padaryti. Taigi, vienintelis dalykas, ko jūsų prašau, dėl Tuniso, pasakykite mums, kur Europa padėjo savo pinigus. Kokios verslo įmonės gavo Europos pinigų, kuri e, verslo, kokios verslo įmonės, kurias valdo ponas Benalė ir jo žmona, e, gavo Europos pinigus. Parlamentas tai turi teisę žinoti. Ir antra, ponia Ašton, kadangi jūs sakote, kad jūs remiate Tuniso žmonės, noriu paprašyti vieno dalyko. Pereinamojo laikotarpiu stenkime suteikti lygias galimybės e, demokratinėme procese. Jeigu bus kiti rinkimai, tai žinome, kad RCD partija turi pinigų, o opozicija pinigų neturi. Taigi ES turėtų paremti lygybę ir demokratinę lygybę. Dabar dėl Egipto, ponė Ešton, vienas dalykas yra akivaizdus. Jeigu mums nepavyks paremti egiptiečių išlaisvinimo procese, vidurinių rytų žmonės, arabai, dar kartą atsuks mums nugaras. Šiandien susidurėme su ypatinga situacija. Jūs e, minėjote, kad e, demonstracija gazos ruožė buvo surinkta tam, kad parengtų, paremtų Egipto žmonės. Tai rodo, kad laisvės dvasia kyla prieš vidurio rytų e, teokratijas ir mūsų vaidmo yra jiems visiems padėti. Metų metus tiesiog verkėme, kad nėra alternatyvų toms teokratijoms ir diktatūroms. Dabar galbūt jau atsirado trečiasis kelias - laisvė ir kova už laisvę prieš diktatūras ir teokratijas. Ir mūsų vaidmuo dabar kartu su tais žmonėmis padėti jiems iškovoti savo laisvę. Ačiū. Pane Velerį, jūs iškėlėte mėlynąją kortelį. Jūs norėjote užduoti klausimą, ponui Konbenditui, ar jūs norėtumėt pasiskaityti dėl posėdžio tvarkos? Klausimą norite užduoti. Pone Konbenditai, ar jūs atsakysite į pono Veler klausimą? Prašau, ponė Veler, tuomet turite pusę minutės. Hold on a second. Microphone. Microphone. Į, įsijunkite mikrofoną. I do. Okay. Įsijungiau. Gerbdama poną Ferhofštatą ir poną, poną, negaliu prisiminti jūsų pavardės, bet žinau, kad jūs esate labai žinomas e, mano šalyje. Po, pone komisarė, aš prieštarauju tam, ką, ką tik pasakė ši. Uh, du kolegos. Vis, aš manau, kad dabartinė situacija labai primena tai, kas įvyko Irane. Ir todėl aš raginčiau jūs elgtis labai atsargiai Šiaurės Afrikoje, kadangi šis regionas nėra Europa. Prisiminkite, kas įvyko Irane. Argi jums netrodo, kad tai, kas dabar vyksta Egipte, yra labai panašu tai, kas įvyko Irane? Argi jūs nemanote, kad jog turėtume daryti viską, kad perėjima, valdžios e, perėmimas vyktų sklandžiai ir taikiai. Madame, je n'oserais pas vous faire des leçons d'histoire. A, ponia, aš nenoriu jums dabar pasakoti, kas įvyko. Bet aš noriu pasakyti, kad Irane amerikiečiai rėmė šachą ir tuomet mes neteisingai pasirinkome ir mes visus ginklus sudėjome į Irano teokratų rankas. Štai kas įvyko. Jei dabar nepalaikysime žmonių kovojančių už laisvę, tuomet žmonės kovojantis už laisvę atsidurs aklavietėje ir jie tikrai nieko nelaimės. Štai kokia yra pamoka, kurią turėjome išmokti po Irano įvykių. Ir štai ką sakė ponas Gorbačiovas, jei jūs pavėluosite į istorijos traukinį, jis nuvažiuos. Taigi dabar siūlau nevėluot. Dabar žodis sutikiu ponui Tanuk. Aš noriu kalbėti kitų klausimų, ponė pirmininkė, vyriausiai galiotinė. Mubarakas yra trečiasis e, Egipto prezidentas, o Benalis Tunizijoje buvo tik tai antrasis šalies vadovas po to, kai jį išsikovojo nepriklausomybę. Akivaizdu yra, kad e, žmonės dabar yra e, atsidūrę frustracijoje ir mano frakcija ir aš reikalauju, kad e, valdžio režimo pakeitimas įvyktų taikiai ir sklandžiai ir kad būtų sustabdytos dabartinės smurto tendencijos. Ir manau, kad Mubarakas gali suvaidinti vaidmenį užtikrinant taiką. Ir kuo ilgiau mes dėlsime, tuo e, labiau padėsime islamistams. Tunisas iš tikrųjų buvo gal ir korumpuota šalis, bet e, ji būdavo palankiai nusiteikusi Europos atžvilgių. Ir mes žinome, kad islamist, e, islamistų brolybės nariai stengiasi sustiprinti savo pozicijas šiuo metu. Nepamirškime, kad tai, kas vyksta Egipte, gali taip pat smarkiai paveikti ir Sueso kanalo darbą. Todėl turime reikalauti, kad prezidentas atkurtų taiką ir e, sustabdytų bet kokias smurto apraiškas. Kurti demokratiją šalyje, kuri neturi demokratijos tradicijų, nėra lengva ir todėl Europa, JAF ir kitos demokratinės šalis turėtų paremti tas jėgas Egipte ir Tunise, kurios iš tikrųjų siekia laisvų ir teisingų rinkimų. Uh, Tai yra didžiulis uždavinys, didžiulis iššūkis ir mes iš tikrųjų dabar stebime, kaip dar kartą musulmonų pasaulyje yra greunama Berlyno siena. Indonezija, Turkija, Bangladešas, visos šios šalis gali sekti Egipto ir Tuniso pėdomis. Mes norime, kad visos šios šalis būtų valdomos ne diktatorių, teokratų, ne islamistų, bet kad būtų demokratinės e, valstybės. Arbella, Pone Arbela, jūs keliat mėlyną kortelę. Turite pusę minutės klausimui. Aš tiesiog norėjau ponui Tanukui pasakyti, kad mane labai nustebina jo požiūris, tai ką aš girdau šiandien. Ponas Ferkovštatas ir ponas Konbenditas sakė, kad žmonės išėjo į gatves dėl to, kad jie nebenori gyventi, gyventi skurdžiai. Ir dabar kalbėti apie islamistų keliamą riziką, grėsmę yra tikrai neprotinga. Ir aš todėl norėčiau jūsų paklausti, ar žmonės turi teisę uh, iš, prieštarauti uh, tuo atveju, jeigu jie nebenori gyventi skurde. Jūs visiškai aiškiai supratote iš mano kalbos, kad aš tikrai nenoriu, kad kas nors vadova, koks nors diktatorius vadovautų uh, šalims esančiams mūsų kaiminystėje. Aš noriu, kad vyktų teisingi ir, ir laisvi uh, rinkimai. Ir tai didelis nedarbas Egipte ir Tunise yra didžiulė problema ir reikia ją spręsti. Tačiau šiandien kalbame apie kitą dalyką. Šiandien turime kalbėti apie tai, kad uh, kad, į, kad e, situacija būtų uh, sušvelninta taikiomis priemonėmis. Atrodo, jūsų paminėjimas liberalų demokrato labai pralinksino visus e, sėdinčius salėje. Toliau, ponia Veržyje. Oui, merci, euh, Dėkoju, pirmininkė. Aš nenoriu dabar kalbėti apie praeitį, tačiau išgirdau labai mane nustebinančių kalbų. Prieš kelis mėnesius kartu su keliais e, žaliųjų frakcijos nariais mes reikalavome, kad būtų pakeistas požiūris į tai, kas vyksta Tunise. Taip, iš tikrųjų, ponio konbenditai, jūs visiškai teisingai pasakėte. Jūs visiškai teisingai e, kalbėjote. Mes dabar turėtume galvoti apie ateitį. Reikia raginti e, visus šių šalių vadovus imtis veiksmų. Mes negalime sakyti, kokios vyriausybės reikia šioms šalims, Tuniso žmonės išsilaisvino savo jėgomis nuo diktatoriško režimo. Ir jie išsakė savo nuomonę ir aš tikiuosi, kad jie žengs demokratijos link. Tie, kas stebi situaciją Tunise, žino, kad praeitis dar yra gyva. Šiandien smurtas Egipte rodo, kad pakeisti režimą nėra lengva. Mes smerkėme vis, visas smurto apraiškas ir reikalavome, kad jis būtų sustabdytas. Policijos pareigūnai negali imtis veiksmų prieš žmonės nei Tunise, nei Egipte. Niekas negali nieko primesti Tuniso žmonėms. Jūs visiškai teisingai e, minėjote, kad jūs kalbėjote su užsienio reikalų ministru. Aš jūs nekalbėjote apie tai, kad uh, e, Tunisų reikia prieigos prie uh, rinkos. Pono Benelį režimas iš tikrųjų buvo korumpuotas. Ir uh, liberali ri, uh, rinka, kurią skatino ES, buvo uh, labai naudinga Benelį šeimai. Uh, jie vi, visi uh, sugebėjo iš jos pasipelnyti. Uh, Ir mes turime pirmiausia paremti, pas, pas, paremti demokratinės jėgas ir pasmerk, pasmerkti visas diktatūros apraiškas. FD frakcijos vardu panas Provera pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Magrebi keičiama santvarka. Tai be abejo susijęs su, didžiul, su didžiuliais pavojais ir problemomis. E, iškyla e, grėsmė ir yra visai manoma, kad e, autoritariniai režimai bus pakeisti islamo fundamentalistų režimais, agresyviais režimais. E, prisiminkime vien tai, kas įvyko Irane. Be abejo, sunku suvienyti ir demokratiją, ir revoliuciją, ir mes privalome išmokti pamokas iš to, kas įvyko Irane. Ir visai manoma ir tai, kad ir ekonominė krizė tik dar labiau gilės šiame regione. E, nedarbo lygis yra labai didelis, e, migrantų srautai didžiulį Europą nepajėgia jų priimti. Naujausi įvykiai e, parodė, kad ES priemonės žlunga, kad mūsų politika nepasiteisino ir kad tų priemonių nepate, nepakanka, kad šiuose šalyse įsivyrautų demokratija. Ir negalima vien to pateisinti ekonominė krize. Aišku, ji gili, sunki, bet taip pat ir socialinio stabilumo šiuose šalyse trūksta. Nėra atstovaujamųjų priemonių e, e, ir instrumentų, nėra profsąjungų šiuose šalyse, partijų sistemos, teisinės valstybės, nėra lygių galimybių. Jeigu norime um, lydėti šias valstybės kelyje į demokratiją, tuomet turime tą daryti kartu um, su ekonominėmis e, ir socialinėmis priemonėmis, nes norime sukurti ne autoritarinius režimus, o stabilius režimus pagrįstus demokratinėmis vertybėmis. Ačiū. Viena minutė, panas Inklė. Pone pirmininkė, mano e, galvoje dabar rengiantis vykti su delegacijai į Tunisą ir e, labiausiai rūpi Tuniso žmonių gerovė. Visi turime atminti, kaip svarbu e, gerbti jų kultūros vertybės, jų tapatybę, kuriant ateitį pakrystą teisę ir demokratiniais idealais. Žmonės tikisi pokyčių, jie tikisi paramos ir man malonu, kad ponas Konbenditas pasakė tai, ką aš sakiau delegacijos posėdėje, būtent kas iš tikrųjų vyko ES pinigams, e, kurie pateko į Tunisą. E, e, išras veiksmų tarnybos atstovė sakė, kad jie išleisti reformoms. Kokioms reformoms? Jeigu tos reformos būtų vykusios, tai nevyktų tokie įvykiai, kokie dabar vyksta. Ir reikėtų iš tikrųjų išsiaiškinti, kur tie pinigai pateko ir užtikrinti, kad kita ateityje ES pinigai būtų tinkamai leidžiami. Dabar kiti pasisakantieji, dvi minutės ponui Kasulydės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Angliškai. In all our involvement with them, we always advanced the principles of... Mes visada e, kalbame apie pluralistinės demokratijos principus, e, žiniasklaidos laisvę, žmogaus teisų pagarbą, nepriklausomus teismus ir gerą valdymą. Tačiau visada tvirtiname taip pat, kad visa tai turi atsirasti iš vidaus, o net turi būti primesti iš išorės. Tuniso žmonės sėkmingai iš vidaus pasipriešino represijoms, policijos valstybei, kankinimui ir nori demokratijos ir laisvės. Tuniso valdžia turi gerbti žmonių valią ir netidėliodama pradėti demokratizuoti šalį tapti atskaitinga, kai pasitaiko korupcijos ar benali draugelių e, represijos. O panašiai e, Egipto žmonės, nepaisant žudimų, kulkų, e, gina orumą ir demokratiją. Žinokite, kad demokratija reiškia ne tik rinkimus, tai reiškia daug, daug daugiau. Mes E, besąlygiškai remiame Egipto žmonės ir raginame jų lyderius klausyti jų žmonių išminties ir netepti kliūtimi reaguojant į jų siekius. Mūsų Europos pareigūnams, tarybai ir vyriausiai įgaliotiniai, pane įgaliotinė, noriu pasakyti štai ką. Nuvilė e, girdint prezidentą Obamą ar Hillary Clinton kalbant e, drąsiai ir laiku, o jūs, kaip visada, e, grojate antrų smuiku, kuris e, beveik, kurio beveik nesigirdi. Pone De Kaiser. Merci, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kartais reikia teisingai pasirinkti ir labai aišku, ką mes turėtume pasirinkti. Laisvės kelią. Žmonių pasirinktą laisvės kelią. Kairė dega e, gaisrai, žmonės reišėja gatves, Ir mes dar nepakankamai aiškiai pasakėme, jog Mubarakas turi pasitraukti. Toks, koks yra Mubarakas, o aš gerbiu jo anksčiau nuveiktus darbus, bet jis dabar nesu, nebesugeba suvaldyti situacijos. Ir dabar suprantame, kad, kad, kad Murab. Mubarako klaną gali pakeisti Elbaradei klanas. Mes turime aiškiai pasakyti, kad mes stabilumo vardan parėmėme korumpuotą režimą ir visiškai ne, nepaisydami žmonių valios. Turime tą aiškiai pasakyti. Yra, padarėme ir antrą klaidą ir dėja, kolegos, turime apie tai kalbėti. Mes nesugebėjome suprasti islamo E, politiškojo islamo. Reikia atskirti e, teroristus nuo, nuo kitų musulmonų. Mes visus sumetėme į vieną e, katilą. Ir mes tik tai sustiprinome taip teroristų pozicijas. Tunisas, Egiptas, Reikia reikalauti, kad režimai šiuose šalise būtų pasaulietiški, kad būtų ginamos moterų teisės, kad neįsitvirtintų šarijato įstatymas. Yra šiuose šalise demokratinių jėgų. Turime todėl reikalauti, kad būtų kad įsitvirtintų pasaulietiška valdžia, kuri atsižvelgtų į vairias politinės nuomonės. Dėkoju. Yeah, Ponas Makvilanas Kotas, pusantros minutės. Manau, kad šiandien skubus klausimas yra situacija Egipte. 2005 metais buvau mažo, mažos stebėjimo misijos e, pirmininkas, stebėjome rinkimus ir pirmą etapą, ir antrą. Pirmas etapas buvo toks chaotiškas ir blogai organizuotas ir korumpuotas, kad mes nevykome stebėti antrojo raudo, rando, ra, raundo. E, taigi, Egipte diktatorius Mubarako asmenyje įgavo absoliučią valdžią, valdydamas brutaliai ir nors visi pripažįstame neįprastą evoliuciją Egipte jo gatvėse, taip pat e, matome, kad e, jo reakcija yra savotiškai. Kai kas mano, kad e, jo jis paramos turi dar. Ir kai kas mano, kad ES gali tikrai, e, turi tikrai moralinę valdžią, moralinę galę kažką daryti. E, na, ponia Ešton atrodo didelės lasdos irgi neturi ir turime, atrodo, kalbėti švelniai, ar ne, galbūt ir taip, bet vienu balsu. E, Problema yra ta, kad mes kol kas nekalbame vienu balsu e, lyderių lygmenyje. Anksčiau buvo e, minėta, kad Prancūzija ir Vokietija e, išsisakė atskirai. Turėtume vienu balsu paremti demokratiją, žmogaus teisės ne tik Europoje, bet ir visur kitur pasaulyje. E, šiuo atveju viduržėme jūros pakraščiuose. Ačiū toliau, pane Brantner. Dėkuoju. Mėla ponia Ešten, noriu priminti, kad turite dar e, pateikti duomenis dėl ES lėšų panaudojimo e, šiose šalyse. Yra baiminamas dėl to, kad Benali e, klano nariai pasinaudoja netinkamai e, iš ES siunčiamomis lėšomis. Manau, kad reikia taip pat keisti ir delegacijos Tunise e, vadovą viename laiške jis rašė taip Tuniso strategijos nereikia keisti, turėsime dar galimybių bendradarbiauti, bet turime suprasti, kad mūsų sprendimai yra dar svarbesni, toliau angliškai. Mes nenorime, mes turime peržiūrėti politiką Tuniso atžvilgių Ir aš taip pat raginu jūs dar kartą pakeisti ES delegacijos atstovą. Ir dabar norėčiau pakomentuoti vieną dalyką, apie kurį kalbėjo ponia De Kaiser. Aš manau, kad atėjo laikas mums paremti moteris šiuo perinamųjų laikotarpiu. Kodėl mes negalime surenkti stambios, e, įspūdingos konferencijos, kurioje jas galėtume dalyvauti ir išsakyti mūsų paramą moteriams šiuose šalise, jūs galėtumėt paremti ir pasaulietiškumą bei jų teisės. Dėkoju. Ponas Petrovski. Gerbėjai ponai ir ponios, masiniai protestai Tunise ir Egipte, ypač Egipte, nes Egiptas e, e, yra strategiškai labai svarbus parodė, jog daug kas įvairiai traktuoja įvykius. Galime yra keli scenarijai. Vienas gali būti taikus perėjimas prie demokratinės santvarkos, o kitas e, gali nuvesti karų ir e, didesnio supriešinimo link ir gal net link, brandulinio karo link. Žmonės nori demokratijos ir todėl Europos parlamentas turėtų suformuoti bendrą poziciją turėdamas galvoje, kad būtina yra išsaugoti stabilumą visame regione. Mes nesiniai patvirtinome rezoliuciją, kurioje smerkime krikščionių persekiojimą Šiaurės Afrikoje, įskaitant ir uh, Egiptą. Ir aš manau, kad mes turime uh, priminti apie tai valdžiai. Vieną minutę, ponas Maeris. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė Ešton, ES privalo peržvelg, peržiūrėti savo kaiminystės politiką. Pone Ašten, jūs sudarėte įspūdį, kad labiau mums rūpi laisvosios prekybos sustarimų sudarimas, o ne um, žmogaus teisės šiuose šalyse. Tačiau galbūt ne vien ES pozicija čia aktuali. Problema yra vakardienos ES poziciją, nes visiškai buvo nereaguota į tai, ko reikalauja žmonės išėję į gatves. ES nematoma tokiuose įvykiuose. Ir tai susiję ne tik su Tuniso, Maroko ar Egipto mm, žmonėmis, su Jemeno žmonėmis taip pat. Tai yra visai lėtautų, kurios nebenori autoritarinio režimo toliau kesti. Ir mm, kesti tokios gilios ekonominės krizės. Ties tuo turime padirbėti ir dėl to turime keisti ir iš naujo pagalvoti apie Europos kaiminystės politiką. Ačiū, ponas Belderis, vieną minutę. Ja, dankjewel, meneer de voorzitter. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Visiškai nestebina, kad e, Tunise vyksta tokie įvykiai Tai situacija panaši labai į situaciją kažkada buvusioje Irane. Na ir mes e, remiame gatvių balsą, gatvėse esančių žmonių balsą. Kažkas panašaus juk įvyko ir e, Irane 79 metais. Na ir iraniečiai turbūt e, mano, kad jie yra viso šio proceso pradininkai, viso to, kas dabar vyksta Tunise ir kaire. Iranų vadovai dabar e, turi daugiau optimizmo negu opozicija. Todėl mes turime atidžiai stebėti situaciją, nes viskas nebūtinai prives prie stabilios situacijos vidurio rytuose. Mes nenorime, kad Egipte ir Tunise pasikartotų Irano istoriją. Turiu ponas Klas, ačiū pirmininkė. Kas vyksta Tunise ir Egipte yra labai svarbu. Žmonės surengė sukilimą prieš diktatoriškus despotus, tai yra gerai. Tačiau svarbiausias klausimas, kas bus vėliau. Nes yra tam tikras demokratizacijos paradoksas islamo šalise, kur daugiau demokratijos, sukelia daugiau islam, islamo ir tai savo ruoštų veda prie mažiau demokratijos. Aišku, kad Europa turi remti demokratiškus procesus, tačiau ši parema turi patekti į tikrų demokratinių jėgų e, rankas, o tokia organizacija kaip musulmoniškoje brolyje neturėtų gauti ES paramo, paramos, jeigu jie, jie siekia vėl e, įkurti teokratišką diktatūrą nes tuomet toks šalis taps kita Irano versija. Reikia atsidžiai e, rinktis, kokias pusės mes remiame. Visai nežinai, Ben Ali dar buvo socialistų internacionalo e, e, nariai. Dabar jie išmesti iš socialistų internacionalo. Taigi reikia atidžiai žiūrėti, kokius partnerius pasirenkame. Ir e, neklokime kelio islamistams. Ar jūs keliate mėlyną kortelę, ne? Toliau ponas Petringas. Pone pirmininkė, gerbiama vyriausiai įgaliotinė, mėly kolegos. Mūsų atsakymas į įvykius arabų pasaulyje e, turėtų būti susijęs su mūsų vertybėmis, su žmogaus vaizdiniu. Nesvarbu, kokio tikėjimo žmogus, žmogus e, yra, žmogus turi savo orumą ir jis turi teisę gyventi demokratiškai. Iš to išplaukia ir arabų pasaulio žmonių teisė gyventi laisvėje, demokratiškoje valstybėje, tokioje valstybėje, kuri pripažįsta žmogaus orumą. Dėl to šiandieną turime prisijimti atsakomybę, imtis tos pareigos, svarbaus uždavinio ateičiai. Turime padėti žmonėms arabų pasaulyje, jie taikiai kovoja už savo teisės ir mes jiems turime pasakyti taip, laikome solidariai su jumis, esame šalia ir esame už taik, taikius musulmonus pasaulyje. Mili kolegos, vieną kartą jau padarėme tą klaidą, kai totalitarinio komunizmo režimo akivaizdoje nesėmėme veiksmų ir užsimerkėme prieš jį. Mes turime būti aktyvūs, kovoti už stabilumą, už demokratiją ir tai, ką dabar girdime štai čia, kad pavyzdžiui kaire aidi šūviai, o mūsų pozicija vis dar santuri ir armija Tunise ir Egipte tiesa iki šiol buvo e, nuo šalyje, bet jeigu ji pradės veikti, tai kartosis tai, kas vyko Vengrijoje, Čekoslovakijoje, vakarų, um, rytų Vokietijoje savo laiku. Turime visiems tiems, kurie griebėsi smurto, pasakyti, kad to daryti negalima, suteikite žmonėms laisvę taikiai ir turime tuos žmonės visomis išgalėmis um, paremti. Europos parlamentas turi tuos žmonės paremti. Ačiū, panas Svoboda, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, vyriausiai, gerbiama vyriausiai galiotinė. Yra žmonių sakančių, jog istor iš istorijos neįmanoma pasimokyti, tačiau manau, kad reikėtų bent jau pabandyti. Ir ponas Konbenditas jau yra išsakęs kai kurių minčių tą linkme. Kai buvo Irane, mes rėmėme purviną režimą. Mes taikstėmės su žmogumi, kuris kankino uh, E, savo piliečius, žudė savo piliečius. Ir mes nepalaikėme taikios revoliucijos norėjusiųjų. Šiandieną galbūt žengėme žingsnį pirmin, bet dar nepakankamai toli. Ir turiu pritarti kolegoms, kurie sakė, jog turime stotis į pusę tų žmonių, kurie pradėjo šios protestus. Ir tai nebuvo islamistai. Džiaukimės tą puikia atsivėrusią galimybę uh, kad protestus pradėjo ne islamistai, bet paprasti piliečiai. Žmonės išėjo į gatves, jie buvo nepatenkinti esama situacija, politinė, ekonominė situacija, demokratijos trūkumų šalyje. Būtent tokia buvo situacija. Ir dėl to, gerbiama vyriausiai galiotinė ir mėly kolegos, būkime kritiški patys savo dalis mūsų kaiminystės politikos strategijos sugriuvo, sužlugo, nes dalis jos buvo paremta stabilumu šioje, šiame regione, stabilumu artimuosiuose rytuose ir galvojome, kad būtent diktatorių, e, diktatoriai užtikrins tą stabilumą, o taip nėra, dėl to turime pareikšti aiškę savo nuomonę. Žvelgiant ilgalaikę pers, ilgalaikę perspektyvą, taika artimuosiuose rytuose, rytuose įsivyraus tik e, demokratinėse valstybėse. Ir dėl to, gerbama vyriausiai galiot, neturime kalbėti, kalbėti garsiai, garsiai reikšti savo poziciją, garsiai ir aiškiai tą daryti. Ir kalbėti taip garsiai, kad nebegirdėtume kai kurių savo užsienio reikalų ministrų reiškiamų minčių. Ir turi nebesigirdėti ir ponios Hillary Clinton balso, turi girdėtis tik ponios Ashton balsas. Taip garsiai turime kalbėti ir būtent taip aiškiai. Ačiū, ponas Kazak. Pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiama ponia Ešton, mėly kolegos, protesto bangos Egipte prieš socialinį neteisingumą, prieš smurtą ir korupciją, prieš policijos veiksmus, prieš žmogaus teisų pažeidimus, parodo labai aiškiai, kad žmonės nori pokyčių. O tai primena socialistinių valstybių žlugimą, rytų bloko žlugimą 1989-aisiais. Egipte, Tunise piliečiai reikalauja labai aiškių dalykų ir mes turime remti jų reikalavimus nes jie orientuoti į nuomonių pluralizmą, į spaudos laisvę, į pagarbą žmogaus teisėms. Dėl to privalome, mėla ponia Ašten, iš naujo peržvelgti savo užsienio reikalų politiką, paremti ją savo vertybėmis. Turime tiesti kelią demokratijos linkščiose šalyse, jį remti. Turime prisijungti prie Egipto ir Tuniso žmonių noro eiti tuo keliu. Dėkoju. Pane pirminkė, tai dar visai neseniai baigėsi šių šalių kolonijizmo laikotarpis. Ir dabar, praeis daugiau nei 50 metų, šios šalis vėl yra kryškelėje. Dabar mes turime pasirinkti. Mes turime padėti stiprinti nepriklausomą pilietinę visuomenę arabų pasaulyje, o tam reikia peržiūrėti mūsų biudžetą, atsižvelgiant į, į, į Tuniso būtiniausius poreikius. Tunisas kentėjo nuo, nuo diktatoriško režimo 23 metus. Turime reikalauti demokratinės valdžios. Tunise įvykiai jau pasistumėjo demokratijos link. Tačiau aš noriu pasakyti, kad ES pati turėtų pradėti demokra... dar didesnį, didesnį demokratėjimo procesą tam, kad uh, paskatintų puoselėti demokratijos vertybės arabų pasaulyje. To nedarėme pastraisiais metais. Ir pirmininkė, dabar yra pat pats geriausias laikas uh, ginti žmogaus teisės. Thank you, Mr. Chairman. I do not... Ponas Streičik. Uh, Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš nemanau, kad e, sukilimas Egipte buvo sukeltas jėgų, kurios nori demokratijos, taip kaip mes ją įsivaizduojame Europoje. Aš manau, kad e, ši revoliucija reikalaujanti pokyčių yra e, prasidėjo dėl to, kad žmonės nori geresnio gyvenimo. Tačiau mes Europoje turime užkirsti kelią tam, kad situacija nepasinaudotų uh, islamistai radikalai. Europa, kaip ir uh, JAV, gali prarasti patikimus partnerius Šiaurės Afrikoje, tarp jų ir Egiptą. Tai gali sukelti grėsmę taikai. Gali būti, kad Egipte įsitvirtins Europą ir JAV priešiškas brėžimas ir jis gali būti panašus į Hamasą. Aš manau, kad mes turime be abejo, be abejo paremti tuos, kas nori laisvės ir reikalauti, kad būtų surinkti laisvi rinkimai. Panas Atjorgijų, vieną minutę, mėly kolegos. Akivaizdu, kad didžioji parlamento dauguma remia protestus Egipte ir tai visiškai e, teisinga. Tačiau yra ir išimčių, štai ką tik išgirdome vieną pasisakymą. Tikiuosi, kad išklausysite manęs, jeigu pasakysiu, kad politika reiškia savalaikius veiksmus. O reikia pripažinti, kad mes laiku nepamatėme to, kas bręsta Tunise kas vyko per pastarosius 20 metų. Manau, milijonai dolerių iš JAV suplaukė į Egiptą siekiant remti režimą. Mes to taip pat nematėme. Mes esame už Egiptą, už um, jo um, teisingumo sistemos stiprinimą, demokratiją ir turime tos procesus ir toliau remti. Dėl to privalome taip pat nepamiršti ir Palestinos Kipras e, yra kaimininė Palestinos valstybė, mes labai stebėme atidžiai įvykius Palestinoje taip, ir taip pat norime pasakyti, kad remiame ir Palestinos dešiniuosius. E, Ponas Fontana. Dėkuoju, ponė pirmininkė, vyriausiai galiotinė. Mes visi norime, kad ateityje Šiaurės Afrikoje įsitvirtintų demokratija, tokia demokratija, kaip mes ją e, įsivaizduojame. Europos Sąjungoje mes negalime slėti e, rankas sudėję, negalime e, nieko neveikti. Mes žinome, kad Egipte įvyko išpoliai prieš, prieš koptų bendruomenę ir mes turime tai reaguoti. Bet, ponė vyriausiai įgaliotinė, Egipte gali įsitvirtinti ir diktatūrinis režimas. Mes visi bijome e, to, visi dėl to baiminamės. Europa turi labai atidžiai stebėti, kad Šiaurės Afrikoje neatsirastų naujų diktatūrų. Šis regionas yra visai šalia mūsų sienų. Ir mes žinome, kad ekonominė situacija yra labai sudėtinga su šiose šalise, todėl mes uh, turime bendradarbiauti su šiomis šalimis, kad uh, taip pat sustabdytume ir migrantų strautus, uh, nuo jų labai kenčia pietu, uh, Europos pietuose esančios šalis. Taigi aš siūlau vyriausiai galiotinį jums rimtai įvertinti dabartinę padėtį. Ponas Madleneris, ačiū pirmininkė. Pone Ašton, nebūkite naivi. Ir ponia Ferhofštatai, ir jūs nebūkite naivus tai, ko nori e, musulmonų brolyje, tai yra šarijatas, o ne demokratija. Tai yra didžiausia demok... E, opozicinė partija, nori kariauti su Izraeliu. Norėčiau įspėti jūs, kad nebūtumėte naivus, kai kalbate apie geresnę Egipto ateitį, nes ignoruojate pavojų, kad kurie, e, kuris yra islamas. Islamas ir demokratija nedėra Todėl nesu, nebūkite naivus, pa, turite pamatyti, koks pavojus laukia Egipto ir mūsų visų. Reikia įspėti Egipto žmonės, kad šarijatas e, bloga žinia yra visiems. Ponas Neveris pakėlė mėlyną kortelę. Ar atsakysite jo klausimą? Taip, prašom, ponė Neveri, 30 sekundžių. Ačiū, ponė pirmininkė. Klausimas kurį norėjau užduoti, yra kaip gali klestėti demokratija visuomenėse, kur nėra institucijų, tradicijų, demokratinių tradicijų. Demokratija tiesiog nenukrenta iš dangaus. Tik kai kalbame apie demokratinių valstybių sukūrimą, nesukūrus demokratinių institucijų, e, iš kurių jį kiltų tą demokratiją. Pone Marlenerį pirmininkė. Aš visiškai sutinku su ponu Deva. Aišku, kad demokratija nukrenta iš dangaus, tačiau nematau jokios kitos alternatyvos Egiptui. Aš negaliu pasakyti, kas turėtų imtis vadovančio vaidmens Egipte. Patys egiptiečiai turi jį išrinkti. Tačiau reikia juos e, raginti pasirinkti pasaulietinius lyderius. Ponas Mauro, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Pone Ašton, aš niekada nekalbėjau labai maloniai jūsų atžvilgių, tačiau turiu pripažinti, kad istorija daro viską, kad jūsų gyvenimas būtų vis sunkesnis. Taigi, aš tikiuosi, kad tai, ką pasakysiu dabar, jums padės. Pirmiausia, noriu labai aiškiai pasakyti, kad valstybės yra piliečių teisų garantuotojai. Jie nėra piliečių gyvybės savininkai. O kada jos elgesi, tarsi jos, joms priklausytų gyventojų gyvenimas, tai ir atsiranda tokie režimai. Taip ir buvo Egipte. Jau daugelį metų matome tokius režimus Egipte. Nuo pat jo nepriklausomybės jis atsiradimo Taigi, ir kitas klausimas yra mums ir Europos Sąjungai. Mes turime turėti strategiją viduržėmio jūros baseino šalims, turime įvertinti mūsų Barcelonos proceso nesėkmę, nesėkmės. Ta, ta politinė veikla, tai politiniai žaidimai nieko nedavė. Todėl turime užbaigti tuos žaidimus ir pradėti gyventinti tikrą strategiją, gerai ją apgalvoti ir ją įgyvendinti, kaip esame darę e, Rytų Europos atžvilgių ir Balkanų atžvilgių. Taigi tokia strategija turėtų uh, būti vienas balsas viso to regiono atžvilgių. Ačiū toliau, panas Panseris, dvi minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Man susidarė įspūdis, ponia Ašten, kad jūs dar nesuvokėte to, kas vyksta dabar viduržėme jūros regione ir turiu pasakyti, kad jeigu nesupranti realybės ir nesupranti tų pokyčių esmės, tai ir pavėluoji sureaguoti, kaip kad ir įvyko Europos Sąjungoje dabar. Europa vykdo neproduktyvę, kontraproduktyvę, nesėkmingą politiką šioje srityje. Ir valančios sluoksnio pasikeitimai privedė prie situacijos, kuris tai dabar yra Egipte ir gali persimesti ir kitas valstybės. Bet, mėly kolegos, negalime dabar tiesiog sakyti, kad reikia remti demonstrantus. Europa turi e, subręsti politiškai, turi tapti suaugusi ir turėti rimtą politiką. ES politika turi pagaliau išlysti iš to šešėlio ir, vykdyti, ir tapti e, lyderę. Ji turi remti demokratinius procesus, remdamasi aiškia politinė linija, aiškia kaiminystės politika, politika viduržėmio jūros regione ir ta politika turi būti jau kitokia. Europa taip pat turi kalbėtis ir su Turkija bei JAV, kad būtų imtasi veiksmų, ji turi pakeisti kryptį. Dėl to komisija turi dabar pradėti naujus debatus, naujas diskusijas dėl politikos vykdomos viduržėmio jūros regione. Ir taip pat viduržėmio jūros sąjunga e, turi tapti to forumu, kur Europos sąjunga e, kalbėtų aiškiau. Pane Desarne, pasaulis nuolatos keičiasi ir e, ypač arabų pasaulis keičiasi labai sparsiai, sparčiai, nes tenai daugiau nei pusė žmonių gyvena skurdžiai Ir arabų pasaulio žmonės nori demokratijos ir e, gerovės, ir šie du dalykai yra tarpusvė susiję. Tunise žmonės viską paėmė į savo rankas ir pradėjo eiti tuo keliu, kuri, kuriuo nori eiti. Ir nebaisant visų provokacijų, kurias šiandien stebėjome kaire, nepaisant visų bandymų sustabdyti žmonių sukilimą, to nepavyko padaryti. Yra tik tai vieno, mes laukiame tik vieno balso, e, Junktinių Amerikos valstijų balso. Tačiau aš manau, kad, kad panašu, kad Europa palaiko demokratus JAV. Ir labai dažnai vadovai pasirinka nieko neveikti. Mes išgyvename istorinius įvykius, panašius Berlyno sielos griūti. Ir aš jūs visus raginu neprare, ne, nepraleisti progos pažvelgti istoriją į akis. You, Panas Epnik, dėkuoju, panė pirmininkė. Jau viskas buvo pasakyta, ką aš norėjau pasakyti, taigi iš esmės aš turiu tik tai vieną klausimą jums, ponė vyriausiai galiotinė. Šiandien ponas e, Tonis Blairas, buvęs ministras pirmininkas, kurį jūs tikriausiai pažįstate, uh, labai gyrė Egipto prezidentą Hosnį Mubaraką. Šiandien per BBC jis pasakė, ir aš cituoju, Hosnis Mubarakas yra nepaprastai drasus. Be to, ponas Bleris taip pat e, teigia, jog nereikia skubotai renkti vertimų, e, rinkimų. Be to jis sakė, kad e, Hosnis Mubarakas labai prisidėjo prie taikos proceso, kurį remia ES. Ką, kaip jūs vertinti visus šios žodžius? Ponas Betanas, didelis pavojus Egiptui ir kitoms Šiaurės Afrikos šalims yra tai, kad jie nuvertė savo vyriausybės nesukurs liberalių demokratijų e, vakarų Europos stiliumi, bet fundamentalistų valdymą kaip Irane. Nepaisant to yra tam tikras pasitenkinimas tame, kad yra perspektyva, jog e, prispausti žmonės nuverti savo, tas neatstovaujančias nieko vyriausybės. Visos tironijos e, galiausiai gauna e, valdžią iš žmonių, kuriuos jie valdo. Galima priespadoje laikytis žmonės kažkiek laiko, bet visada yra galimybė, kad žmonės sukils. Na, o sėkmingos e, vyriausybės dažnai pačios irgi e, valdžios e, kartelę atidavė Briuseliui ir mūsų šalise. Ir įdomu, kiek dar turės laiko praeiti, kol vėl mūsų žmonės išeis į gatves, kaip ir egiptiečiai. Ponas Bronsas, turime visi ploti tam, kad priespaudos režimai grūna. Bet galbūt tik tai tada, kai būsime įsitikinę, kas juos pakeis. Tunisas, kaip Irakas ir Egiptas, turėjo priespaudos režimą netgi pagal vidurio rytų standartą, bet ir pagal tą patį standartą turėjo pakankamai e, pasaulietinį režimą. Yra pavojus, kad tą autokratiją gali pakeisti socialinę priespaudę, e, gyvenanti e, priespauda. Civilizuotas valdžios perdavimas e, gali neįvykti tose šalise, jeigu prasidės plėtiniai karai, ekonomikos žlugimas, galbūt e, galėsime duoti patarimų ir galbūt nusiusime pagalbas, tačiau nemanau, kad mūsų darbas būtų siūsti kariuomenę tenai. Ir aišku, ne mūsų darbas gelbėti mm, gyventojus iš tų šalių ir juos vežti į Europą. Ponas Davidas, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmikė. Nu Pasaulis ir Europa negali um, šaltų veidų žiūrėti į tokį masinį Egipto ir kitų Afrikos, Šiaurės Afrikos tautų um, protestą Šios tautos nori demokratijos ir mes jas turime remtis ir laikyti solidariai su jomis. Ta mes darėme ir kaip panašus dalykai vyko rytų Europoje. Tai yra naujas e, istorijos puslapis e, pasaulyje. Galbūt reikėtų daugiau tolerancijos, e, aiškios demokratijos ir valstybės, kuri tarnautų visiems piliečiams, o ne tik tai kai kuriems. Turime išnaudoti tokius istorinius momentus, kad sukurtume e, daugiau taikos pasaulyje ir pasiektume pažangos. Nesvarbu, kokiams religijoms priklauso šie žmonės ir dėl ko jie ateityje apsispręs, jie turi teisę gyventi taikiai ir būti suprasti dėl to. Iš tikrųjų reikia aiškios lyderystės um, tą vaidmenį turi prisimti ES be jokių e, ryškesnių paradigmų ir taip pat turime be abejo užtikrinti žmogaus teisės. Ponas Alkadravi, pusantrų. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiuo metu vyksta žiaurų susirėmimai tarp Mubarako rėmėjų ir protestuotojų Egipte. Ir aš manau, kad mes turime apeliuoti į Mubarako rėmėjus kuo greičiau pasitraukti, kad būtų išvengta daugiau smurto. Mūsų visus nustebino tai, kas vyksta Egipte dabar, tačiau turime suprasti, kad dabar šiam regionui atsiveria galimybė po šitiek metų priespaudos pagaliau e, pereiti prie demokratinio režimo. Manau, milijonai piliečių, jaunuolių, kurie išėjo į gatves, būtent to siekia. Negalime be abejo nuvertinti ir pasiekmių. Mm, kai kas kalba apie 1990 metus arabų pasauliui. Dar palaukime, pažiūrėsime, kas bus, tačiau tikrai turime visomis išgalėmis remti demonstrantus. Turime aiškiai parodyti, kad tas pereimo procesas turi būti pradėtas dabar ir kad ponas Mubarakas nebeturi um, įgaliojimų tą daryti. Turime imtis priemonių, kurios leistų pasiekti reikšmingų pokyčių rugsėjo mėnesį, be kita ko pakeisti konstituciją atitinkamai. Turi būti užtikrinta galimybė visiems kandidatams e, prisistatyti, organizuoti rinkiminės kampanijas. Turime nutiesti tam kelią dabar ir čia Europa turi prisijimti reikšmingą vaidmenį. Taip pat turime suprasti ir kokia sudėtinga yra situacija. Pavyzdžiui, armijos pajėgos neretai yra giriamos dėl savo nuosaikaus elgesio, tačiau e, tai yra labai svarbus darinys šiuose šalyse ir ekonominių požiūrių ir tikrai nebus paprasta tos pokyčius pasiekti. Dėkuoju, ponė Nyts, pusantros minutės. Gerbiamai ponė vyriausiai įgaliotinė, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Su dideliu susidomėjimu klausiausi ponios Ešton pasisakymo, taip pat įdomu buvo išgirsti ir kolegų nuomonę. Panašu, kad daug ką nustebino įvykiai Tunise ir Egipte. Na, aš turiu prisipažinti, kad mane nustebino tai, kad tai šie įvykiai jūs nustebino. Mes žinome, kad šios šalis nebuvo demokratiškos. Jas valdė autokratiški režimai, labai autokratiški režimai, kurie engė savo žmonės. Tačiau mes nusprendėme užmerkti akis, kadangi mums atrodė, Juk taip geriausiai mes sugebėsime apsaugoti stabilumą Viduržymio jūros regione. Tačiau paaiškėjo dar vieną kartą, kad remiant autokratinius režimus nieko nepasieksi. Noras e, paremti diktatorių stabilumo vardan paprastai baigėsi chaosu. Taip ir vyko šį kartą. Taigi dabar manau, kad mes turime pasiraitoti rankoves ir tikrai spręsti e, opes problemas. Turime paremti demokratinės jėgas įvairias politinės partijas Tunise ir Egipte. Ir Dažnai tai yra partijos, kurios yra labai silpnos, nes jos ilgus dešimtmečius negalėjo normaliai dirbti ir todėl turime jas paremti ir reikalauti, kad būtų suži... kuo skubiau surinkti rinkimai. Chairman, uh, stage... Ponas Van Orden, dėkuoju, ponė pirmininkė. Nu, manau, kad dabar būtų tinkamas laikas pasakyti, kad labai dažnai mes matome, kaip ekstremistai pasinaudoja mūsų e, taikiomis gyvenimo sąlygomis ir kad jie sugrįžta po to į savo šalis ir tenai sukelia revoliucijas. Alatola Hominis sugrįžo iš Pari į e, Tunisą iš Paryžiaus. Į Tunisą taip pat sugrįžo kai kurie e, dvasininkai kurie gyveno Londone ir šie uh, dvasininkai remia Hamasą. Hamasas beje yra uh, panaši į musulmonų brolyje organizaciją, yra gimininga ją organizacija. Jiems tikrai nereikia didesnės laisvės ir šios organizacijos stiprin, e, stiprina savo poziciją įbaugindami žmonės. Mes turime imtis veiksmų, kad užkirstume kelią ekstremizmui savo sostinėse. Ir uh, reikalauti, kad būtų tinkamai padėta, pirmiausia, finansiškai, tokiam šalims kaip Egiptas ir Tunisas. Dėkuoju, ponas Bonsignori. Pusantros minutės. Signor Presidente, condivido quanto. Pone pirmininkė, sutinku su EPP kolegomis, ne, Tačiau manau, kad reikia pabrėžti, jog tai, kas vyksta viduržėmio jūros baseino šalise, mus visus sukrėtė. Nes tik prieš kelias savaitės niekas neįsivaizdavo, kad taip gali įvykti. Vyriausiai galiotinė labai e, tvirtų veiksmų atrodo ėmėsi, tačiau atrodo, ji pati irgi buvo nustebusi ir ne, nesugebėjo greitai sureaguoti. Todėl norėčiau paklausti, kad nors tiek daug pinigų išleidžiam tokiai tarnybai, kodėl ji nesureaguoja. Šias problemas e, turime spręsti Europos lygmenių. Žinoma, mes remiame žmonių teisę išrinkti savo vyriausybę, nulemti savo gyvenimo kelią ir taip daryti per laisvus demokratinius e, rinkimus be smurto ar ekstremizmo. Žinoma, kad, kaip buvo čia sakyta, stabilumas eina ranka rankon su demokratija. Tačiau šiandien negalime daryti prielaidos, kad viskas yra teisinga siekiant stabilumo. Reikia, kad būtų vyrautų demokratija, žmogaus teisės būtų gerbiamas ir kaip niekada daug, e, dabar reikia taikios viduržėme jūros. ES turėtų pakeisti savo politiką ir netidėliodama turi siekti, teikti paramą ir bendradarbiavimą kitų viduržymio jūros baseino šalių plėtrai. Ačiū toliau, ponė Romero Lopes. Ponas ir ponai, demokratai Tunise mums e, pademonstravo puikią pamoką. Egipte matome e, įtampą, žūstančių žmonės, todėl Europai reikia kalbėti vienu balsu, kad žudimai liautusi ir kad įvyktų tikrai demokratiškai pokyčiai Egipte. Tačiau kaip dėl Tuniso, rytoj mes tvirtinsime e, rezoliuciją, pasiūsime į tą šalį delegaciją. Mūsų demokratinė parama žmonėms Tunise yra labai svarbi, taip pat ir Egipte. Galime padaryti dar daugiau, nes ekonomikos žlugimas tokse šalise labai brangiai kainuotų. Yra per daug mūsų priešų, kurie nori Tunisą matyti visai kitokių negu mes matome, kad tik tai dabar baigėsi kolonijinė era ir e, atsiranda tikrai nepriklausomybė. Ekonominis Tuniso nepriklausomumas leista mums galų gale e, daryti taip, kad ne, Europos investicijų bankas toliau nebekartotų savo praeities klaidų. Tai yra labai svarbu ir labai skubiai turi įvykti. Pone Šakė. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vyriausiai galiotinė. Čia, kai mes kalbame, Egipte piliečiai yra atakuojami, o e, poli, policija jų nesaugo, jos puola. Mes reikalavome, kad būtų gerbiamas žmogaus teisės, būtų vykdomos politinės reformos, e, būtų užtikrintas socialinis ekonominis vystimasis. Pirmininkė, galbūt šie reikalavimai yra jums nežinomi, bet jie juk yra mūsų programų dalis. E, programų Egipte ir kitose šalise, o ten per 15 metų išleisti 3 milijardai eurų. Ir kadangi žmonių reikalavimai atitinka mūsų politikos tikslus, kodėl taip sunku padaryti griežtą pareiškimą greitai? Aktyvios griežtos Europos veiksmai yra reikalingi kaip niekada anksčiau, nes uh, susiskaidimas Europai neleidžia prisimti atsakomybės. Aš noriu paraginti Jūs e, imtis e, veiksmų e, greitai ir vienareikšmiškai paremant žmonės. Dar vienas reiškinys, kuris akivaizdus tarp santykiuose tarp žmonių ir diktatūrų, tai yra informacijos technologijos. Tuniso vyriausybė E, pasireiškusi cenzūros naudojimu e, gyventojų priespaudai užtikrinti. O Europos bendrovės, pavyzdžiui, Vodafone ir Prancūzijos telekomas Egipte e, e, turi didžiulį verslą ir e, valdžios reikalavimų išjungia internetą. Aš norėčiau, kad būtų atliktas tyrimas, e, kaip prisėda Europos bendrovės prie žmogaus teisų pažinėjimo ir tos aplinkos kūrimo, kuomet e, žmogaus teisų pažeidinėjimai <clears throat> gali vykti be jokių liudininkų. Ačiū. Toliau ponas Poremba, ponė pirmininkė, ponė vyriausiai įgaliotinė. Europos Sąjunga padarė keletą klaidų praeitie. Mūsų santykiuose su Tunisu E, mes tylėjome, kai Benali laimėjo rinkimus 2009 metais, kai buvo aišku, kad rinkimai nebuvo laisvi ar demokratiški. Taip pat kaip ir e, baudžiamasis kodeksas buvo reformuotas, e, Tunise mes nieko nesakėme. Ir šiandien tokia pasivumo politika mūsų veiksmų Šiaurės Afrikoje kontekste yra neleistina. Mes esame pasiryžę padėti gražinti stabilumą tame regione. Tačiau vien tik tai mūsų aktyvus e, ryštingi veiksmai gali padėti sugražinti įstatymo viršenybę, pagarbą žmogaus teisėms ir žodžio laisvę. Ačiū. Toliau panas Prėda, pusantros minutės. Pane pirmininkė, vyriausioji galiotinė, gerbėjai kolegos, Mes šiandien vienai per kitaip kalbame apie ES ir jo santykius su Tunisu. Ir aš esu savo laiku pasakęs, kad mes turime savo žodžius paremti ir politiniais veiksmais. Ir jei to nepadarysime, iškios politinių problemų. Ir tą dabar ir stebime. Ir noras žmonių yra labai aiškus, žmonės nori laisvės. Egipte yra situacija panaši. Ir ko gero, rytoj pamatysim ir kitų šalių, kurios reikalaus laisvės. Šį vakarą kai kas kalbėjo apie tai, kad e, nebūtinai laisvės noras yra susijęs su pasaulieti, pasaulietiškumu ir stabilumu. Aš galiu Jums pasakyti, kad e, gali būti, kad šiame regione mes nepamatysime dar stabilaus režimo. Ir mes turime tam pasiruošti, nes tai gali taip pat nuvykti. Ir aš norėčiau paraginti vyriausią įgaliotinę sustiprinti ES strategiją šių šalių atžvilgių. 2005 metais rengintis Barcelonos proceso susitikimui buvo kalbėta apie reikiamus veiksmus, bet jie nebuvo padaryti. Panas Arif, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos, man atrodo, kad kad labai svarbu yra paremti Tuniso ir Egipto žmonių drąsą. Jie kovojo už vertybės, kurias mes puoselėjame Europos Sąjungoje ir kitur. Tai yra žmonijos vertybės. Ir aš manau, kad e, užtenka jau neteisingų analizų, netinkamų projektų. Mes turime padėti žmonėms. Jie neprašo labdaros, jie prašo solidarumo. O kas yra svarbiausia, jie prašo, kad mes prisimtume mums tenkačią atsakomybę. Dabartinė situacija yra visiškai neprimtina. Mes e, turime sureaguoti į įvykius Tunise realiais veiksmais, kurie būtų naudingi e, šių šalių ekonomikai ir todėl būtų naudingi mums visiems. Ir jūs, e, ponė vyriausiųjų galiotinė, apie tai kalbėjote. Ir leiskite pacituoti poetą, kuris uh, kalbėjo apie tai, kad pasaulis užmygo dėl to, kad prarado budrumą. Ir panašu, kad ir mes visi užmygome ir galime tik tai džiaugtis, kad Tuniso Egipto žmonės mus visus pažadino. Aleksandras Graf Lamstorf. Ačiū, ponė pirmininkė. Leidė Ešten, siūlyčiau jums būti drąsesnė. Nuvykite į Kairą, kalbėkite su opozicijos atstovais, tada grįžkite į Briuselį ir papasakokite mums, ką išgirdote E, o nesiklausykite 27 skirtingų nuomonių, tada tikrai skirting, sunku nuspręsti, ką daryti. Ir darykite viską taip, kad visi apie tai girdėtų ir tai suprastų. Aš tik dabar neseniai sužinojau, kad, kad panas Mingerelė yra nuvykęs į vietą, kad vieną ar kitą dalyką jau e, nuveikė amerikiečiai. Jūs kaip ES užsienio reikalų ministrė turite imtis iniciatyvos buvo darytas palyginimas su 1969 metais ir aš manau, kad jis visiškai teisingas. Tar ir aikštė 2011 e, metai, Aleksandrio aikštė 1989 metai Berlyne. Ir prisiminkime 89 metus. Dilema buvo ta pati, norėjome laisvės, stabilumo ir norėjome demokratijos. Tačiau tuo pat metu nematome, kad dabar vykstantis procesas, pereimas prie stabilios demokratijo, prie demokratijos retai vyksta stabiliai. Dėl to reikia diplomatinių e, sugebėjimų, reikia budrumo, atsargumo. Bet tai nereiškia, kad mes negalime džiaugtis e, šią revoliuciją vykstančią. Tai yra revoliucija už demokratiją. Jie negali galbūt diktuoti mums to, ką daryti, tačiau galime tuo džiaugtis ir turime konstatuoti, kad ponas Mubarakas valdyti šios valstybės tikrai jau e, nebegali, nes e, visiškai e, neteisėtai yra poste. Mes laukime šio, šios akimirkos labai seniai. Ir jos laukia tie, kas ir nieko nežino apie Mubaraką. Kai kas teigia, jog negalima leisti, kad nestabilumas dar labiau sustiprėtų Egipte. Todėl turime reikalauti, kad Egipto žmonėms būtų leista pasirinkti tokią vyriausybę, kokios jiems reikia, tačiau vien to nepakaks. Be to šiandien šioje salėje mes girdėjome, kad kažkur už kampų laukia islamistų sukeltas tsunamis, kuris mus visus nušluos nuo žemės paviršiaus. Tačiau Ir mes tokių pavyzdžių matome pasaulyje, kai totalitariniai režimai prisidengia labai plonų demokratijos e, šydų. Žmonės Tunise ir Egipte paukojo savo gyvybės, kovodami už savo laisvę. Žmonės gatvėse, kad ir e, nepasinto, kad jų yra daug gatvėse. Tai yra mažuma, kuri atstovauja labai dideliai daugumai, kuri vis dar tyli. Todėl, ponė vyriausiai galiotinė, jūs turite labai aiškiai pasakyti, kad Mumbarakas turi pasitraukti dabar. Ponas Busutil. Ačiū, ponė pirminkė. Taip, Europa turėjo padaryti kur kas daugiau, kad parodytų arabų pasauliui, kokiu keliu reikia siekti demokratijos. Tačiau šie dramatiški įvykiai turi ir pozityvių aspektų. Tai yra tai, kad patys žmonės ėmėsi veiksmų, siekdami pagerinti savo gyvenimą. Kaip ten bebūtų, istorijoje daugybė yra situacijų, kuomet e, vakariečių nurodymai padarė daugiau žalos negu kad pagerino situaciją. turime pamiršti tai, kad mes turime kištis, kad pagerintume ten situaciją. Man atrodo, kad mes turime padaryti du dalykus dabar. Turime aktyviai padėti puoselėti demokratiją šiuose šalyse ypač demokratinės institucijas, kad jos klestėtų ir gyvuotų tokiu būdu, kad ekstremistai ar nauji diktatoriai tiesiog negalėtų atsirasti. Turime užduoti savo klausimą, kur mes klydome, kur mūsų viduržėmio jūros politika buvo neteisinga, kur buvo viduržėmio jūros sąjunga. Ačiū toliau, ponas Kročeta. Europa turi kažką padaryti, kad suteiktų pozityvę paramą Tuniso e, žmonėms ir pereinamą laikotarpę vyriausybei. Viduržėmė jūros baseinas buvo apleistas. Matome, kad e, kiek Magrebe, Egipte jaunų neturtingų žmonių, jie sukyla dėl to neteisingo turto paskirstimo, dėl to, kad e, apleisto jų laisvių situaciją, nori geresnės ekonomikos, daugiau darbo ir žvelgdami į seną Europą, jie stebisi, kad ji nieko nedaro. Paremdama žmonės, kurie nori pažangos ir taikos. Europam žinai nori daugiau dėmesio žmogaus teisėms, demokratijai, Reikia daugiau padėti ekonomiškai toms šalims ir padaryti viską, kad viduržėmė jūros baseinas būtų taikus. Galime sumažinti migracijos srautus. Uh, siekdami pokyčių tokiuose agresyviuose šalyse, taip pat kaip Libija. Ponas Žiobro. Pone pirminkė, negalime lyginti Tuniso vidaus situacijos su Egiptu. Protestai turi panašias e, priežastis, tačiau jų reikšmė tarptautiniai situacijai bus e, skirtinga. Pokyčiai iš apačios Tunise galbūt yra progresyvūs ir e, naudingi ateičiai. Turime būti atsargus, tačiau Egipto atžvilgiu nes be demokratinės opozicijos e, Mubarako nuvertimas gali Egipte nustumti į e, musulmonų brolyjos rankas. Todėl turime galvoti apie tokių įvykių e, tarptautinį poveikį. Ryšiai su Hamasu priešiška politika na, Izraelio atžvilgių krikščionių perskėjimas, ar tai geriau negu Mubarako valdžia. Žinoma, turime kritikuoti Mubarako režimo trūkumus, tačiau turime galvoti apie tai, koks būtų optimalus sprendimas. Ačiū toliau, ponas Milan Mo. Ačiū, pane pirminkė. Įvykiai Tunise ir Egipte yra labai svarbus. Ir pokyčių procesas gali pasklisti ir kitas viduržėmio jūros baseino šalis, tai yra labai svarbu ES, nes to šalis yra kaiminės, yra draugiškos šalis, tarp mūsų yra daug ryšių. Per pastarosius dešimt metų ES nepavyko tų šalių valdžios įtikinti vykdyti būtinas reformas. Ankstesnėje kadencijoje aš reikalavau, kad aš tvirtindavau, kad stabilumas ilgai nesitęs, nes tose šalise reikia gilių socialinių, ekonominių, politinių reformų. Praėjusią savaitę Europos e, taryba pagaliau e, atkreipė dėmesį į šią situaciją. E, atrodo, įvykiai Tunise krypsta tinkama linkme, tačiau iki tų įvykių Europa, atrodo, nieko visiškai nedarė. Girdėjome, ką sakė ponas Obama, valstybės sekretorė Clinton, e, buvo kontaktų tarp e, Tuniso ir amerikiečių armijos, tačiau mūsų veiksmai nebuvo panašaus kalibro. Mes e, turėtume veikti plačiau. Po dviejų savaičių, pone Ašton, aš vyksiu į Tunisą, tačiau manau, kad mes turime daugiau E, padaryti reaguodami, turime, norime būti svarbus pasaulyje, bent jau tame regione, kuris yra mums svarbus. Pane Denčilė. Dėkuoju, pane pirmininkė. Europos e, Sąjunga stebi situaciją e, Tunise ir palaiko Tuniso žmonės ir taip pat nori, kad perėti prie, taikų, prie kitos santvarkos būtų taikiai. Šiuo metu situacija ta, juda teisinga linkme. Ir mes turime reikalauti, kad e, būtų įgyvendinti visi prisimti įsipareigojimai, kad būtų iš tikrųjų gerbiama e, žmogaus teisės, stiprinama demokratija ir kad būtų pradėtos socialinės ir ekonominės reformos. Reformos yra geriausia investicija į ateitį ir į stabilumą bei demokratiją šiuose šalise. Europa turėtų plėtoti stabilę partnerystę su Tunisu, Euromedo e, rėmose. Ir mes turime paremti šios šalies demokratėjimą. Reformos, reformas reikia taip pat paremti tinkamai finansiškai. Mums reikia e, klestinčios demokratiško, klestinčio demokratiško Tuniso, kuris gerbtų mūsų bendras vertybės. Ponas Galeris. Dėkoju, ponė pirmininkė, Lady Ashton, mėly kolegos. Kad reikia kažką daryti, dėl to egzistuoja plati dauguma. Turime dar e, kai ką papildyti rezoliucijoje dėl Egipto, parlamentas taip pat jau yra ir dėl Tuniso kalbėjęs. E, reikia pasakyti, kad e, pernelyg ilgai buvo užsibūta prie status quo. Jeigu mes būtume rimčiau prisėmę atsakomybę už žmogaus teisės ir demokratiją, tuomet tikrai būtume anksčiau e, jau turėję kalbėti apie žmogaus teisų e, nebuvimą Tunise ar Egipte. Kol kas dar nevėlu krypti pakeisti žmo, kova už žmogaus teisės ir demokratiją nėra kišimasis į valstybės vidaus politiką. Ir reikia pasakyti, kad jokia diktatūra, joks autoritarinis režimas pats savaime negali būti stabilus. Tunisas yra puikus pavyzdys e, kitiems, kai kam netgi baisu įvardyti tuos galimus pasiekėjus. Man asmeniškai tai būtų e, Saudo Arabija dėl kurios baiminčiausi. Bet jeigu jūs vertinate padėtį teisingai, nelaukite, kol pagaliau ir paskutinis patarėjas nušvies padėti savo užsienio reikalų ministrui, kuris vėliau kreips į jūs. Imkite veiksmų, būkite emancipuota ir veikite dėl ES turime galvoti apie Europos kaiminystės politiką ateityje, skirtą būtent šioms šalims, o ne kam kitam. Labai tikiuosi, kad vyksite greitų metų į, į šias šalis ir galėsite mums Strasbūrė papasakoti, kas įvyko. Ponas Havat, dėkoju, ponė pirmininkė, ir kaip ir kiti kolegos, kas dalyvauja šiame, šioje diskusijoje, aš nerimauju dėl to, kas vyksta Kairo gatvėse, ypač dėl smurto apraiškų. Ir Be to, e, norėčiau šioje salėje Jums priminti, kad buvo uždaryta, buvo užbloku, užblokuota Al Jazeera e, Egipte ir, ir keli žurnalistai buvo suimti. Galima be abejo kaltinti mūsų vyriausybės, ypač ma, e, manąją dėl, savo, dėl jo sprendimų Egipto atžvilgių. Aš taip pat norėčiau, kad ES vadovai būtų pasakę anksčiau tai, ką sako šiandien. Prezidentas Sarkozy 2007 metais pasakė, cituoju, aš norėčiau pasakyti ponui Mubarakui, kad aš labai e, vertinu jo pastangas ir kad ponas Muro, e, Mubarakas yra mūsų bičiulis. Kitas vadovas pasakė, kad mes, nori, mes norime stabilumo ir Viljamas Heigas, Britanijos užsienio reikalų ministras, pasakė, kad e, pirmenybė yra teikiama stabilumui, o tik po to rinkimams. Pone Ašton, Europa puikiai sugebė rengti e, demokratinius rinkimus. Mes sugebėme palaikyti demok, e, demokratinės jėgas. Turime pasinaudoti šiuo potencialu. Dabar mes turime galimybę pasinaudoti savo ištekliais tam, kad sustiprintume demokratiją ir pagarbą žmogaus teisėms. Mes nenorime primesti e, visų šių dalykų tai, Tuniso ir Egipto žmonėms. Ne, jie jų iš mūsų prašo gatvėse. Dėkui, ponas Sonik. Ačiū, ponė pirmininkė. Kiekviena rezoliucija yra iš esmės pavojinga visuomet yra grėsmė, kad tie, kas negerbė demokratijos ir teisės viršinybės, pasims valdžią į rankas. Todėl negalime leisti islamistams, radikalams perimti valdžią savo rankas Tunise ir Egipte, kaip tai įvyko Irane. Šiandien yra išbandymų, išbandymų laikotarpis mūsų institucijoms. Turime paremti tas politinės jėgas, kurios reikalauja didesnio pluralizmo ir demokratijos. Be to, reikėtų peržiūrėti mūsų kaiminystės politiką, kuri iki šiol e, tarnavo korumpuotiems režimams. O mūsų skiriamas finansavimas turėtų pasiekti žmonės ir pagerinti jų gerovę ir todėl turime skirti didesnį finansavimą nevyriausybinėms organizacijoms, kultūros organizacijoms bei universitetams. Be to reikėtų ir papildomų projektų skirtų vaikams ir moterims. Pone vyriausiai galiotinė, mūsų politika Šiaurės Afrikos regione nepasiteisino. Mes turime paremti Egiptą be Mubarako. Mums reikia pasaulietinio režimo Egipte, e, kuris gerbtų Egipto tautinės mažumas. Atėjo laikas Mubarakui pasitraukti, jis išvaistė jam skirtą laiką. Pone Vlasto. Aš pakėliau mėlyną kortelę, norėdama užduoti klausimą ponui Havitui. Pone Hauitai, ar atsakysite į ponios Sinclair klausimą? Pone Hauitai, jūs pakomentavo tam tikrus atvejus. Nežinau, ar buvote salėte anksčiau, kai, kai kolega minėjo pono Blero pasisakymus. Ar jūs norite pasakyti, kad jūs nesutinkate su ponu Bleru? Aš sakiau, kad yra tas praeities bagažas, apie kurį turime visi pagalvoti ir pasimokyti. Tačiau neturėtume dėl to sustoti ir mm, atsisakyti paramos demokratijai ir žmogaus teisėm, remti demokratiją ir žmogaus teisės, sakykite, kitose šalise. Ačiū toliau, ponia Vlasto. Pusantros minutės. Euh, Daug čia jau visko buvo pasakyta, tačiau noriu prisidėti prie tų, kurie išsakė paramą ir užuojotą Tunizo ir Egipto žmonėms, nes tai yra žmonės, kurie atstovauja laisvės viltis. Noriu pasakyti, kad Europos Sąjunga, kuri iki šiol tylėjo, turėtų padėti toms šalims atsiverti reformams ir įdėkti demokratiją. ES nusprendė padėti Tuniso lyderiams pasiekti e, teikingą valdžios perdavimą ir ateityje kurti laisvą šalį, e, kurti ekonomiką, kuri padėtų jauniems žmonėms rasti darbą. Baigdama norėčiau pasakyti, kad Viduržėmė jūros sąjunga yra labai svarbus iššūkis, nes mums reikia tvirtos strategijos tų šalių atžvilgių. Tačiau turime būti atsargus, reikia rasti balansą tarp nesikišimo į vidaus įvykius ir teisėtų žmonių lūkesčių paramos. Ačiū toliau, panas Svensonas, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Šioje salėje dažnai kalbame apie pagarbą, demokratijos pagarbą žmogaus teismės, tačiau tiesa yra ta, kaip mes matome šiandien, kad dažnai prioritetus e, teikiame kažkam kitam, tai yra politiniam stabilumui ir vers, geram verslui. Tačiau dabar matome, kad arabų pasaulyje patys žmonės bandoma smesti priespaudą Kalbame apie pavojus, kurie tiko. Žinoma, pavojų yra. Čia niekas nekalba už musulmonų brolyje, tačiau žinome, jog ilgainiui laisvė, demokratijos žmogaus teisų pagarba yra svarbiausi. Turime užtikrinti, kad ES mes nestabėsime ir nežiūrėsime, kaip viskas vyksta, turime imtis iniciatyvos ir įsikišti, kaip sakė ponia Ašton, turime būti demokratijos kūrimo dalimi. E, Pribloškia tai, kad jaunimas pradėjo tas revoliucijas ir sukilimus, e, pasiremdami žiniasklaidos galimybėmis ir e, kitomis technologijomis. Tačiau, nepaisant ideologijos ar religijos, turi nugalėti žmogaus teisės ir demokratija. Toks signalas turi būti siunčiamas iš šio parlamento. Pone Zaborska. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vyriausiai galiotinė. Dėl taip vadinamo stebėjimo mes matome, kaip tose šalise mažėja demokratijos ir žmogaus teisų pagarbos ir <clears throat> Anksčiau, anksčiau vykę rinkimai tose šalise tai įrodė. Totalitarniai režimai neatsiranda per dien. Ir nors aiškiai buvo signalų, kad e, demokratijos tose šalise mažėja, mes dabar patys paskutiniai pareiškė savo poziciją. Kodėl, e, pirmininkaujant Prancūzijai, sukūrėme Europos viduržėmė jūros sąjungą, ar neturėjome pakankamai diplomatinių galių ir įrankių dėrėtis su tomis šalimis ir siekti demokratijos. Metų metus ekonomiškai ES tas vyriausybės rėmė, o dabar kalbama apie tai, kaip šalyti ten diktatorių sąskaitas ir kaip padėti e, opozicijai. Argi tai ne veidmainystė? Situacija viduržėme jūros baseine yra pamoka e, kaip negeros žmogaus teisės ar religijos laisvė, tai gali tapti radikalų ir teroristų ginklu. Ir aš tai sakau dėl to, kad yra dar daug e, šalių, kurios kur kol kas eina tuo pačiu keliu. Ačiū toliau, panaš Traseris, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiama vyriausiai galiotinė. Diskusijos šiuose rūmuose um, jau beveik pasibaigė, klausėtės, ką mes sakėme, visi apeliavo į jūs, kad pakeltumėte balsą, kalbėtumėte drąsiau, garsiau ir pasisakykite už tuos, kurie šio laikinėje visuomenėje kovoja už nuomonės laisvę, už žmogaus teisės Tunisas, Egiptas ir kai kurios kitos šalys susidūrė su sunkumais prieš tokius rimtus pokyčius. Ir tikrai nepriimtina, kai, kaip girdžiu, jūsų um, aukščiausio lygio atstovas e, Tunise sako, kad nieko keisti strategijoje nereikia. Reikia iš naujo pergalvoti strategiją visai viduržėmio jūros mm, politikai, regiono politikai. Ir taip pat reikia rimtai renktis e, rinkimams. Negali būti, kad aukščiausio rango atstovas Tunise e, nepastebėjo, kas vyksta šalyje, kad buvo suimami opozicijos atstovai, kad buvo trik, trikdomi demokratiniai rinkimai. Tokius procesus mes turime remti ir parlamentas tiesiog nori, kad jūs aiškiau ir garsiau kalbėtumėte. Dėkoju, ponė Skurija. Pusantros minutės. Ponas Skurija. Dėkoju, ponė pirmininkė. Germoju vyriausiųjų galiotinė, ponė Ašton. Mes turime pasimokyti iš šios krizės. Turime įsiaiškinti, ar ES nori vaidinti kokį nors vaidmenį formuojant užsienio politiką pasaulyje. Mums reikia aiškių sąjungų, aiškių uh, norm, tinkamų partnerysčių ir labai, labai aiškių tikslų. Nes iki šiol mes elgėmės taip, lyg uh, visiškai nežinotume, jog Tunise valdė nedemokratiškas režimas. Demokratija, žmogus teisės yra sveikintini dalykai, būtų puiku, jeigu jie įsitvirtintų Tunise. Tačiau aš norėčiau Jums priminti, kad Irano žmonės taip pat savo laiku susivienijo tam, kad atsikratytų tuometinio režimo ir žinome, kaip šie įveikiai e, baigėsi. Egiptas turėtų pasirinkti kitokį kelią, jis neturėtų eiti radikalėjimo ir ekstremizmo keliu. Dabar perėmė prie spontaniškų pasisakymų. Ir jūs tikriausiai galite įsivaizduoti, kad norinčių pasisakyti yra labai daug, kaip gavome be labai daug prašymų. Negalėsime suteikti žodžio uh, visiems, kas nori pasisakyti. Tačiau pasistengsim padaryti, kas yra įmanoma ir todėl prašau visų kalbėti ne ilgiau nei vieną minutę. Ir svarbiausia, manau, yra, bus mums visiems išgirsti, ką vyriausiai galiotinė mums galės pasakyti po šių svarstymų. Panas Vlasič. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbimoji vyriausioji galiotinė, gerbimiai kolegos. Tunise ir Egipte įtampos yra labai daug. Šiaip tai neturėtų tai mūsų stebinti, kadangi šių šalių vyriausybės ilgą laiką ignoravo ekonominės ir socialinės problemas kamuojančias šalis. Tačiau tai nereiškia, kad dabar kas nors gali primesti demokratiją šioms šalims. Mes tiesiog galime palaikyti demokratijos e, siekiančias jėgas. Turime reikalauti, kad būtų gerbiama žmogaus teisės, moterų, vaikų e, ir tautinių mažumų teisės. Ir aiškiai reikia pasakyti, kad mes neleisime, kad šiuose šalyse įsitvirtintų kariniai režimai. Be to, nepamirškime ir pilietinės visuomenės bei būtinybės paremti opozicinės partijas. Ponas Paškų. Pats faktas, kad aptarėme Tuniso problema, kai kita pasiektas virimo taškas, e, rodo, kad mes atsiliekame nuo tikrovės. Mūsų ryšiai su visuomenė e, atstovai nedrasiai kalba apie tai, apie susilaikymą, dialogą revoliucijos viduryje. Netgi ir lūkesčiai, kad revoliucijos duos e, visuomenės pagristas mūsų vertybėmis E, ignoruoja tai, kad tos visuomenės yra kitokios. Kaip reaguoti? Pirmiausia, mes turime siekti koordinuotą atsakymą, o ne konkuruoti. Pone Ašton, jūsų žodžiai būtų autoritetingi, jeigu jos, jos viešai parems visą tarybą. Antra, turime domėtis galutinių šitų revoliucinių momentų rezultatais, kokie režimai ten atsiras po to. Ir turime, aišku, gerbti jų teisę patiems apsispręsti. Ponios ir ponai, po šios e, revoliucijos kairę patys žmonės spręs, kokią politinę sistemą pasirinkti ir kokios bus lyderiai. Tikriausiai bus tokių, kurie E, tvirtins, kad e, Mubarakas e, yra suvaidinęs tam tikrą vaidmenį toje politinėje sistemoje, jis turėjo užtikrinti stabilumą vidurio rytuose. Tačiau manęs tai nedomina. Įvykiai Tunise ir Egipte rodo, koks nesvarbus ES vaidmuo buvo iki šiol, nes mums reikia strategijos, kurie būtų dinamiškesnė, kuri padėtų išspręsti užšalusius konfliktus nuo Baltarusijos iki Kalnų Karabacho ir taip toliau. Mums reikia strategijos po sovietinės erdvės šalims ir Kaukazui, kad jos įstotų į demokratizacijos proceso kelią. Mes visi tai suprantame. Pone Ašton, jūs turite ateitie atlikti daug darbo. Jeigu daug sieksite, mes jums tikrai padėsime. Ačiū, ponė Ašton. Po to, kai klaidingai rėmėte diktatūras viduržėmė jūros pietinėje pietuose, kaip kliūti fundamentalizmui, dabar turime pripažinti tą klaidą. Europa turi plėtoti E, ir atnaujinti savo politiką ir jos požiūrį į autoritarinius režimus. Mes turime reikalauti, kad e, būtų remiami demokratizacijos procesai. Turime klausyti ir būti kuklus. Turime tinkamai skirti tarp e, pasaulietinių visuomenių ir kitų. Taip pat turime remti demokratinės jėgas, keisdami savo finansinės paramos sistemą. Ačiū, toliau pane Matijas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, abi šios šalis, o taip pat ir kitos šio regiono šalis mums aiškiai rodo, kad ES politikai turėtų daugiau dėmesio kreipti į demokratijos vertybių išsaugojimą, o jiems labiau rūpi tik tai savo reikalai. Labai esu sunerimusi dėl padėties Egipte, dėl vykstančių protestų. Mes turime laikyti solidariai su milijonais piliečių, Egipto piliečių, susirinkusių kaire ir taip pat visoje šalyje gyvenančių uh, skurde ir nebenorinčių daugiau kesti bado, norinčių demokratiškos valstybės. Mubarakas turi atsistatydinti, reikia panaikinti jo režimą ir turi būti rastas kelias e, to link be smurto. Ir dar kartą turiu pasakyti, mes turime stoti piliečių pusėn ir negalime leisti vėl skleisti e, baimės nuotaikų ir leisti jiems pareiti ramiai namo, e, nieko nepasiekus. Turime pasiekti demokratiją. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Ašton, Europos užsienio veiksmų tarnyba turi daug darbuotojų, ekspertų, analitikų. Ir tie ekspertai turėtų sugebėti profesionaliai vertinti situaciją, pavyzdžiui, Egipte, ir turėtų sugebėti pateikti jums rekomendacijų kokių gerų žingsnių būtų galima žengti, kad būtų galima padėti žmonėms atsikratyti nenorimų politinių lyderių. Politika kišti galvą į smėlį, kurią mes demonstruojame, verčia mus abejoti, ar užsienio reikalų, ta, užsienio veiksmų tarnyba yra tokia, kokia turėtų būti. Pone, vyriausiai galiotinė, jeigu mes abejosime, dėlsime patik, prieš patikdami profesionalą atsakymą dėl situacijos Tunise ir Egipte. Mūsų mokesčių mokėtojai tai jums klausinėti, ką mes mokame tiems brangiems ekspertams, jeigu nesugebame e, pateikti jums profesionalių patarimų. Ponas Melceris, dėkoju, ponė pirmininkė. Optimistai mano, kad revoliuciniai įvykiai Tunise ir Egipte yra lyg Arabijos lyg arabų tautų um, pavasaris, atgimimas, e, toks koks vyko Europoje 70-ame dešimtmetyje. Iš tikrųjų būtų džiugu, jeigu tai būtų, tačiau negalime pamiršti, kad ir mes, e, europiečiai, e, vakariečiai, iš dalies sudar, sudarinėjome paktus su pačiomis žiauriausiamis valdžiomis arabų regiono šalyse. Uh, Be abejo, Facebookas, Twitteris yra tie socialiniai tinklai padedantis galbūt organizuoti e, protestą, tačiau tai nėra priemonės, kuriomis remiantis galima būtų pasiekti demokratiją. Ir tai, ką mes dabar galime ir turime padaryti, tai aiškiai išsakyti savo poziciją ir stengtis padėti kurti demokratinės institucijas, teisė, teisinę valstybę, tvirtą ekonomiką, nes tik tokiu būdu pasieksime to, ko norime. Dėkuoju, tai buvo paskutinis kalbėtojas, kuriam galėjau leisti pasisakyti ir dabar sutikiu žodį vyriausiai įgaliotiniai poniai Ašton. Pane pirmininkė, dėkoju. Pirmiausia, norėčiau labai aiškiai pasakyti, aš nepritarsiu tiems, kas sakė, jog Europa arba per vėlai, arba per greitai sureagavo. Ne. Mes pradėjome kalbėti apie Tunisę sausio 10 dieną, praeitą savaitę padariau oficialų pareiškimą. Mes tikrai reaguojame greičiau nei kiti. Taigi aš nepritariu šiai kritikai, jos visiškai ne, e, negaliu ją reaguoti. Be to mes palaikome kontaktą, nuolatinį kontaktą su savo atstovais Tunise, su savo delegacijos atstovais, kalbame su jais kas valandą ir jiems dirbti tikrai nėra lengva. Jums tikriausiai būtų pravartu taip pat žinoti, kad mes sprendžiame ir įvairia, įvairias kitas problemas. Taigi aš nemanau, kad mes nereaguojame, kad mes reaguojame nepakankamai. Jei aš Ar aš turiu visas man reikia, reikalingas priemonės, kad padaryčiau tai, ką jūs iš manęs reikalaujate? Ar visos šios priemonės yra išdėstytos Lisabono sutartyje? Ko gero ne. Tačiau mes vis tiek stengiamės dirbti išorės veiksmų tarnyboje. Aš kalbu ES vardu. Aš e, įsiklausau jūsų nuomonę, išsiklausau į tarybos ir komisijos nuomonę. Ir tą nuomonę perdodu visam pasauliui. Štai ką aš galiu daryti pagal Lisabono sutartį. Ir galiu Jums pasakyti, kad šiandien pas mane lankėsi aukšto rango Tuniso atstovas. Jis išvyko oficialus vizito pirmiausia į Europą ir atvyko pas mane ir jis žino, kad tai, ką aš sakau, atspindi 27 valstybių narių nuomonę ir tikėkime, kad atspindi ir parlamento ir komisijos nuomonę. Ir tai tikrai daug ką reiškia Tuniso žmonėms. Jiems yra labai svarbu žinoti, kad mes e, kalbame vienu balsu. Ar tai būtų Vokietijos kanclerė, ar tai būtų Britanijos ministras pirmininkas, ar bet kokios kitos ES valstybės narės e, vyriausybės vadovas. Mes visi siunčiame tą pačią žinią. Ir šiandien buvo surinktas spaudos konferencija, kurioje buvo kalbėta apie dabartinės problemas apie, ir apie kitus su kaiminysės politika susijusius, susijusius dalykus. Taip, aš pritariu Jums, kad mes turime veikti aktyviau Tunise ir Egipte. Taip, aš pritariu tam, kad reikia peržiūrėti kaiminystės politiką, jau apie tai seniai kalbėjau. Mes turime užtikrinti, jog mūsų požiūris būtų labiau diversifikuotas, kad mes geriau žinotume, ką norime nuveikti. Taip, mes norime skirti daugiau dėmesio uh, žmogaus teisėms, demokratijai, pilietiniai visuomeniai. Taip, ir mes norime taip pat ieškoti ir sąlyčių užsienio politikoje. Taip, mes visą tai suprantame ir jei pažvelgsite į mūsų veiksmus per pastruosius tris mėnesius, jūs pamatysite, kad aš nuolatos kalbėjau, jog mes turime aktyviau dirbti kaimininėse šalyse, kad tai turėtų būti mūsų užsienio politikos prioritetas ir kad mes turime dirbti geriau ir protingiau, o mūsų politika turėtų būti pritaikyta prie skirų šalių ypatumų. Ponius ir ponai, aš galiu prisimti atsakomybę už tai, kad jūsų nuomonė būtų transformuota į veiksmus, kurie paveiks ateitį. Taigi, mes prisimame atsakomybę ir mes esame pasirengę žengti į priekį. Ir aš suprantu, kad situacija keičiasi labai e, sparčiai ir kad ji yra labai sudėtinga. Demokratija nėra vien dovana. Ne, demokratija yra procesas. Ir demokratiją galime kurti tik tai kartu su žmonėmis. Visuomenės transformacija. Štai kas yra demokratija. Tarybos išvadose taip pat kalbama apie transformaciją. Ilgesnė, tvaresnė transformacija Šiaurės Afrikoje. Ir būtent to ES ir siekia. Mes norime transformacijos, kurį įsitvirtintų ir e, pakeistų kelių būsimųjų kartų gyvenimą. Mes galvojame apie žmonių kasdienį gyvenimą, šiandienos gyvenimą, gyvenimą rytoj ir poryt. Aš stebiu, kas vyksta e, Jordanijoje, taip pat stebiu ir kas vyksta Irane. Praeitą savaitę Aš buvau susitikus su Irano atstovais ir jūs žinote, kad aš esu įsipareigojęs ginti žmogaus teisės. Ir aš tikrai nepamiršau e, taikos proceso artimuosiuose rytuose. Aš vakar kalbėjusi su Džordžiu Mitčeliu, sustiksiu su Britanijos užsienio reikalų ministru rytoj. Taip pat e, mes rengiamės ir e, kvarteto susitikimui, kuriam aš pirmininkausiu. Aš nepamiršau ir Albanijos, ir Miroslavas Vlačikas e, taip pat buvo pas mane atvykęs. Mes tikrai nepamiršome kitų problemų. Aš nesu atsakinga už tai, ką sakė Tonis Blėrės. Mes gal kalbame su juo viena kalba ir gal mes sustovavome tą pačią politinę partiją, tačiau aš negaliu prisimti atsakomybės už jo žodžius. Ir to nedarysiu. Kitą savaitę aš e, dalyvausiu saugumo tarybos posėdėje ir kalbėsiu jūsų vardu. Ir saugumo taryboje mes turėsime dar kartą įrodyti, ką ES gali padaryti šių žmonių e, ateities labui. Aš galiu jums pasakyti, kad aš galiu kalbėti labai garsiai. Visai nebūtina kalbėti tyliai. Bet svarb, svarbiausia yra kalbėti nuosekliai, aiškiai ir strategiškai. Aš nenoriu pasakyti Tuniso žmonėms, kad, a, ateikite pas mane ir pasikalbėkite su mumis, kol čia šalia yra žurnalistų. Ne, aš sakau, kad mes turime atsisėsti ir įtemptai dirbti visą valandą, parengti konkretų planą, kiek pinigų jums reikia, ką mes galime padaryti, kokiu priemonių mes jums reikia. Uh, ką aš turiu dabar ir ko man dar reikia, kiek galima gauti iš investicijų banko, iš Afrikos Sąjungos banko, iš kitų mūsų partnerių, kaip mes galime parengti bendrą planą. Po to aš buvau susitikusi su e, Jemeno užsienio reikalų ministru ir mes kalbėjome apie tuos pačius dalykus, mes taip pat kalbėjome apie tai, kaip galima paremti pokyčius arabų pasaulyje. Štai taip Europa turi veikti mano galva. Ir aš taip ir dirbau kiekvieną dieną, atstovaudama jums. Tikiuosi, kad aš galiu vadovauti šioms diskusijom, diskusijoms. Deja, negaliu tai, ta, uh, kontroliuoti įvykių Egipte. Aš galiu Jums taip pat pasakyti, kad mes, mes nusintėme e, pareiškimus ir užsienio reikalų ministro pavaduotojui, ragindami sustabdyti smurtą. Ta žinutė šiam pareigūną aš nusinčiu čia, iš šitos salės. Mes taip pat teigiame, e, reikalavome, kad kariuomenė apsaugotų žmonės dabar. Reikalaujame taip pat, kad būtų leistas skubios pagalbos, medicinos pagalbos automobiliams patekti į uh, aikštę. Aš taip pat ketinu padaryti svarbu uh, e, telefono skambutį, kai išėsiu šios salės. ES vadovai dabar kalbasi su, regio, su regiono šalių vadovais. Šiuo metu vyksta daugybė telefoninių pokalbių tarp įvairių šalių vadovų. Ir dabar mano tarnyboje dirbama pagal nenumatytų įvykių e, tvarką. Kai tik prasidėjo ši krizė, mes iš karto pradėjome taip dirbti. Lygiai taip pat reagavome į tai įvykius Albanijoje, Baltarusijoje, Sudane. E, Pone De Kaiser matė pati savo akimis Sudane, ką Europa nuveikė šioje šalyje. Ar aš noriu e, siekti dar daugiau. Taip, aš gal norėčiau, kad e, manęs būtų daugiau. Ar aš norėčiau užkirsti kelią visoms krizėms? Taip. Tačiau aš tikrai negaliu atsirasti šalia kiekvieno iš jūsų tą akimirką, kai esu jums reikalinga. Bet galiu jūs patikinti, kad aš remsiu demokratiją visomis išgalėmis ir mes darysime viską, kad paremtume Tuniso žmonės šiandien. Received... Labai ačiū. Gavau šešias rezoliucijas. Diskusijų pabaiga, diskusija baigta, o balsuojama dėl Tuniso bus balsuojama rytoj 11.30. Na, o balsavimas dėl